Bien, chers collègues, je vous demande de prendre place. Et... Labas rytas, kolegos. Dėl 21 A punkto noriu suteikti žodį Tomui e, Man, kuris papasakos apie uh, e, dėrybas e, dėl oro uosto paketo prašom. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau palinkėti jums sveikatos, bet mes vis dar jūs galime girdėti, tai yra gerai. Norėjau trumpai informuoti apie tas temas, kurias mes nagrinėjame kartu su transporto komitetu. Tai e, su žemės transportu susijusios e, temos Šešėlinių pranešėjų posėdis vyko praėjusią savaitę, šiame dalyvavau. Pranešėjas Sazaja e, pateikė naują pasiūlymą, kuris dabar yra aptariamas kaip kompromisas. Taigi jis būtų už tai, kad turėtų būti trečiasis e, operatorius oro uostuose, kuriam dar būtų taikomi, e, taikomos kvotos. Čia būtų kalbama apie oro uostus, kuriuose yra 15 milijonų keleivių. Komisijos pasiūlyme kalbama apie 5 milijonus. Ir e, apkrova e, krovinių pervežimo būtų 100 e, tūkstančių tonų. E, Taigi alternatyva e, būtų tokia, tačiau e, pranešėjas norėtų, kad galiotų subsidiarumo taisyklė ir e, kad valstybės narės galėtų nuspręsti, ar gal, gali į oro uostą įsileisti trečią operatorių. Kitas pranešėjo pasiūlymas, kada gal, turėtų pradėti galioti šios nuostatos. Jis siūlo penkių metų pereinamai laikotarpį ir plus dar du metus, tai būtų mažiausiai septyneri metai pereinamojo laikotarpio. Tai reiškia, būtų iš vienos pusės daugiau liberalizavimo, tačiau iš kitos pusės uh, E, būtų e, laikomasi tų gairių, kurias patvirtinome mes, užimtumo reikalų e, komitetas ir tai atsispindi pranešėjo E, parengtose kompromisuose išlieka darbo sąlygos, e, išlieka e, galimybė ilgiau apmokyti oro uostų darbuotojus. Nebegalio, jis siūlo atmesti tą komisijos pasiūlymą, kur tik kelias dienas apmokomi darbuotojai, išlieka taip pat ir kvalifikacijų reikalavimai. Taigi viskas, ką suformulavo mūsų komitetas, išlieka, tačiau yra viena problema. E, kai kurie pranešėjai, aišku, ne visi, bet kai kurie pranešėjai, e, šešėliniai pranešėjai mano, kad reiktų keisti 12, 12 e, dalį. Manoma, kad Čia reiktų kalbėti apie keturias rytis - apie bagažo tvarkymą, krovinių tvarkymą, kūro užpilimo paslaugas. E, taigi šiose sritise turėtų veikti konkurencingumas. E, aišku, galėtų atsirasti problema, kurią mes turėtume iš, kurią dar turėtume iš, išspręsti. E, Galbūt reiktų čia e, siūlyti visas 11, visas 11 ant žeminių paslaugų sektorių. Nežinau, ar išliks toksai kompromisas. Aš dabar e, pabandysiu išsiaiškinti, ar mums pavyks pasiekti vieningos nuomonės. Kitą savaitę kai, kurio, kai kurių frakcijų posėdžių nebus Briuselėje, tai todėl kitą savaitę nevyks šešėlinių pranešėjų susitikimas o dar kitą savaitę, Strasbūro savaitę, aš pabandysiu pabendrauti su šešėliniais pranešiais, kad sutartume dėl bendros pozicijos. E, Tvarkaraščio mes galėsime laikytis, nes iki vasario vidurio turėtume sutarti dėl bendrų nuostatų. E, taip pat buvo dvi frakcijos, e, kurios e, norėtų atsisakyti šio reglamento. E, E, tačiau yra vienas e, esminis dalykas to oro uosto paketo, koks jis buvo anksčiau, e, jo nebeliko. Ten buvo kalbama apie oro uostus ir apie, ir apie laiko paskirstimą. E, E, tačiau dabar mes atskiriame tuos dalykus ir, ir dabar dar turėtų vykti dėrybos su Europos komisija. Taigi tiek trumpai, tokia, tokia trumpa informacija. Mes bandysime siekti kompromiso, kad galiausiai visa tai, ką mes siūlome, atsispindėtų galutinėme teisės akte. Ačiū. E, ačiū, ar kas nors dar nori pasakyti šio klausimu. Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai kad e, vyksta darybos, kad mūsų komitetas labai svarbus ir mes turime numatyti galimybę pateikti plenarnėje sesijoje pakeitimus, jeigu mes matysime, kad e, nepatenkina mūsų tai, kaip ir dėl ko yra sustarta. Ar komisija norėtų pasakyti šiuo klausimu? Niekas nėra? Nieko nėra? Prašom, vis tik tai matau, kad yra. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Labai trumpai, kadangi jūs turite daug darbų, norėčiau akcentuoti tai, kad komisijai e, labai e, aktualu atnaujinti šį tekstą, kadangi 2096 metų tekstas e, negali likti toks, koks yra, kadangi atsirado kitų naujesnių da, e, teisės aktų. Ir dirba darbo grupė komisijoje, kad pagerintų ir e, personalo, numatytų palankesnės sąlygas personalui ir mes e, norime labai akcentuoti tai. E, tai yra labai svarbu Europos komisijai. Norime užtikrinti gerą oro uostų funkcionavimą, numatyti minimalius kokybės standartus. Tai yra labai sudėtingai užtikrinti šiandieną, kadangi tai susijęs su e, kelionės e, sąlygomis ir Taip pat kitas aktualus klausimas yra e, konkurencingumas ir e, pagalbos paslaugų mm, teikimas, galvant apie keleivius. E, parlamentas labai aiškiai per plenarinę sesiją gruodį yra išdėstę savo poziciją dėl rinko atvėrimo klausimo ir šiuo atveju, nors mes e, galvojame apie tai, kad trečias paslaugų teikėjas turi būti didžiuosiuose oro uostuose, taip pat suprantame, kad uh, E, reikia taikyti tam tikras lenkščių klausimą, žemutinių ribų klausimą ir e, pereinamojo laikotarpio klausimą. Ir komisija yra e, pasirengusi atsižvelgti į jūsų nuomonę šiuo sudėtingu klausimu. Kitas dalykas - teisės Tai yra 12 straipsnis, 40 straipsnis. Ir tai susijęs su perkelimais. Ir e, mes tikimės, kad parlamentas suteiks antrą galimybę šiam e, te, e, tekstui ir kad tai leis pagerinti bendrijos oro uostų kokybę darbo. Ir Taip pat, kad mes galėsime įdėkti tam tikras, e, tikrus reikalavimus dėl triukšmo ir panašiai, ir e, kad mūsų visos priemonės galės pagerinti kokybę darbo ruostų. E, kaip mes sakėme, mums labai aktualus yra darbuotojų klausimas, kaip darbuotojai yra traktuojami, kaip apibrėžiamas yra sutartys ir mes norime, kad būtų atsižvelgta į tuos dalykus. Dabar, jeigu jūs sutinkate, pradėsime balsuoti. Ar e, visi yra pasirengę?

Chers collègues, si vous voulez bien commencer, au point. Gerbiami kolegos, pradėkime 22 punktas. Dvidešimt antras klausimas. Ponios Lopė Fontanije pranešimas. E, po 48 e, pakeitimas po pirmos pastraipos. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Visi balsavote, balsavimas baigtas. 17 už 17 prieš, tu susilaikė nepriimta. 50 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 49 už prieš susilaikė atmestas. L kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 53 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. Pasitikrinkime dėl 53-ojo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Bet vakar minėjom. 16-18 e, e, du susilaikė nepriimtas. Pone Ori? E, neveikia mano balsavimo aparatas. Ne, neveikia, neveikia. Jau nebebalsuojame toliau 51 mm, atkrenta, 54 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 55-asis Žožbaš už prieš susilaikė priimtas. 56-as už prieš susilaikė atmestas. 57-as už prieš susilaikė atmestas. 58-as prieš, už prieš susilaikė atmestas. 59 už prieš susilaikė atmestas. 60 už, prieš, susilaikė, atmestas. 61 ir 62 už, prieš, susilaikė, atmestas. G kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. E, 2K kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 71 e, už, prieš, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 72 e, už, prieš, susilaikė atmestas. 73 už, prieš, susilaikė atmestas. 74 e, už, prieš, susilaikė atmestas. 75 e, už, prieš, susilaikė atmestas. 76 už, prieš, susilaikė priimtas. H kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 2J e, kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 80 už, prieš susilaikė priimtas. 83 ir 72, e, kas už, prieš susilaikė priimtas. 85 už, prieš susilaikė priimtas. 84, e, kas už, prieš susilaikė atmestas. 86. Už, prieš, susilaikė, atmestas į kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 89 už, prieš, susilaikė, priimtas. 91 e, už, prieš, susilaikė, atmestas. 90 už, prieš, susilaikė, atmestas. J kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. K kompromisas už, e, prieš susilaikė priimtas. V kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Šimtasis pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Šimtas pirmas, dvi dalys. Pirmoji dalis. E, be žodžių mechanizmai, kas už pirmą dalį prieš susilaikė primta. Antra dalis už, prieš susilaikė priimta. Atmesta, atmesta, atsiprašau, sako pirmininkė. Šimtas antras už, prieš susilaikė atmestas. Šimtas trečias už, prieš susilaikė atmestas. Regi ketvirtas už, kas už regi ketvirtą. pranešėja už, e, prieš susilaikė priimtas, N kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, M kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, O kompromisas kas už? Prieš susilaikė priimtas. 120 už. Prieš susilaikė priimtas. 121 už. Prieš susilaikė priimtas. Liberalai už. 122 už Gerai, 121. Pasitikrinkime. Balsuojame. Vienu iš socialistų narių per daug. Uh. Dviem per daug. Sergio, išsimkite kortelę. Balsavimas baigtas. 25 už 17 prieš. Vienas susilaikė. Buvau teisi. 122 už. Prieš. Susilaikė priimtas. Regi 7 už. Prieš susilaikė priimtas. 123 už prieš, susilaikė atmestas, 124 už, prieš, susilaikė atmestas, 125 už, prieš, susilaikė atmestas, 126 už, prieš, susilaikė priimtas, P kompromisas. Kai liberalai už, tai visuomet e, patvirtinamas e, pakeitimas. Kompromisas P. Už prieš susilaikė priimtas. 129 su žoliniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 130 už prieš susilaikė atmestas. 131 už prieš susilaikė atmestas. 132 už prieš susilaikė atmestas. 165 už prieš susilaikė atmestas priimtas. Šimtas trisdešimt ketvirtas už. Atsiprašau, sako pirmininkė. Šimtas trisdešimt trečias. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 136 už. Prieš susilaikė atmestas. Regi 14 už prieš, susilaikė, priimtas. 127 už, prieš, susilaikė, atmestas. E, Q kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šimtas kešim trečias už, prieš susilaikė priimtas, regi vienuolika už, prieš susilaikė priimtas. R kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. S kompromisas už, pri, prieš susilaikė priimtas 148 už, prieš susilaikė atmestas 149 už, prieš susilaikė atmestas 150 už, prieš susilaikė priimtas 151 už, prieš susilaikė priimtas, regi 13 už, prieš sulaikė priimtas. 152 už prieš susilaikė priimtas. 153 už prieš susilaikė priimtas. Regi 5 už prieš susilaikė priimtas. Regi 10 už prieš susilaikė priimtas. Regi 6 už prieš susilaikė priimtas. Regi 9 už, prieš susilaikė priimtas, 154 už, prieš susilaikė atmestas, 155 už, prieš susilaikė atmestas, 156 už, prieš susilaikė atmestas, 157 už, prieš susilaikė priimtas, tai kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, 160 už, prieš susilaikė priimtas. 162 už. Prieš susilaikė atmestas. U kompromisas. Už prieš susilaikė priimtas. 166 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaikė priimtas. Šimtas šešiasdešimt septintas už, prieš susilaikė atmestas. Šimtas šešiasdešimt aštuntas už, prieš susilaikė atmestas. 169 už prieš susilaikė atmestas, 170 e, už, prieš, susilaikė, atmestas. 171 už, prieš, susilaikė, priimtas. E, w kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 175 už, prieš, susilaikė, atmestas. X kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 180 už, prieš, 180, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime dėl 180. Ar jau visi balsavote? Socialistai dabar visi gerai balsuoja. Kaip visuomet. Jo visi balsavote. Balsavimas baigtas 29 už 7 prieš. Buvo verta pasitikrinti. Patvirtinta. E, žodinis pakeitimas. 162. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 163. Už, prieš, susilaikė atmestas. 164. Už, prieš, susilaikė priimtas. 165. Už, prieš. Kas už? 185. Prieš, susilaikė priimtas. 165. 186 už, prieš, susilaikė, priimtas. 187 už, prieš, susilaikė, atmestas. 188 už, prieš, susilaikė, priimtas. Žodinis pakeitimas pranešėjos, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 190 už prieš susilaikė priimtas, 191 dvi dalis, pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta, antra dalis už prieš susilaikė atmesta. A kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Antras pakeitimas, kas už prieš Kas už antrą pakeitimą? Prieš susilaikė priimtas. Trečias pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Pasitikrinsime dėl trečio. Gerai. Vėl e, socialistų vienu per daug. Balsavimas baigtas. 18 už 27 e, prieš, jūs buvote teisūs, nepriimtas ketvirtas pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė priimtas penktasis už, prieš susilaikė priimtas šeštas už, prieš susilaikė atmestas septintas su žodiniu pakeitimu, kas at, at, e, atkrenta aštuntas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Nepanikuokite. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. D kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 15 pakeitimas už. Prieš susilaikė priimtas. 16 už. Prieš susilaikė priimtas. 19 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Septynioliktasis. Nereikia dėl jo balsuoti nebalsuojame dėl 17, nes 166 buvo patvirtintas, bet balsuosime dėl 18, nes 168 buvo atmestas, 18 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. B kompromisas už, prieš susilaikė primtas. 20 už, prieš susilaikė priimtas. 21 už, prieš susilaikė atmestas. 22 už, prieš susilaikė atmestas. 23 už, prieš susilaikė priimtas. 24 už, prieš susilaikė atmestas. 25 už, prieš susilaikė priimtas. 26 už, prieš susilaikė atmestas. Dvidešimt septintas už, prieš susilaikė atmestas, dvidešimt aštuntas už, prieš susilaikė atmestas, dvidešimt devintas už, prieš susilaikė atmestas, trisdešimtas už, prieš susilaikė atmestas C kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. 25 už, prieš, sulaikė, atmestas. 36 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė. Kas už 36, prieš, susilaikė, priimtas. 38 už, prieš, susilaikė, atmestas. 39 už, prieš, susilaikė, atmestas. F kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 14 dvi dalys atkrenta E kompromisas. Kas už E kompromisą prieš susilaikė priimtas. 45 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 46 už, prieš susilaikė atmestas priimtas, 47 už, prieš susilaikė atmestas, 122 už, prieš susilaikė atmestas, į kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, 195 už, prieš susilaikė atmestas, 126 už, prieš susilaikė priimtas, 124 už, prieš susilaikė priimtas, 125 127 už prieš susilaikė atmestas. 198 už prieš susilaikė atmestas. 129 už prieš susilaikė priimtas. Z kompromisas už prieš susilaikė priimtas. AA kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 205 už prieš susilaikė priimtas. 206 už, prieš susilaikė priimtas. 207. Nebalsuokime dėl jo, ar sutinkate frakcijų atstovai. 210 už, prieš, susilaikė, atmestas. 211. 208 už, prieš susilaikė priimtas, 211 už, prieš susilaikė atmestas, BB kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, 213 už, prieš susilaikė priimtas, 214 už, prieš susilaikė priimtas, 215 už, prieš e, susilaikė atmestas, 216 už, prieš susilaikė atmestas, 216 CC kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, DD kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, 220 už, prieš susilaikė priimtas, 223 už, prieš susilaikė atmestas. Norite pasitikrinti dėl 223? Pasitikrinsime dėl 223. Visi balsavote, baigiame balsuoti. 18 už, 24 prieš. 3 susilaikė. E, e, tikrai buvote teisi, ponė, atmestas. 223, sako pirmininkė. 224 už, prieš susilaikė susilaikė atmestas, 225 už, prieš susilaikė atmestas, 226 už, prieš susilaikė atmestas, 227 už, prieš susilaikė atmestas, 228 už, prieš susilaikė, priimtas 229, prieš susilaikė, priimtas. EE e kompromisas už, prieš susilaikė, priimtas. FF kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. GG kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 235 už, prieš susilaikė atmestas. 236 už, prieš susilaikė priimtas. 238 už, prieš susilaikė atmestas. 237 už, prieš, susilaikė, priimtas. 239 už, prieš, susilaikė, atmestas. 240 už, prieš, susilaikė, priimtas. 241 už, prieš, susilaikė, atmestas. 242 už, prieš, susilaikė, atmestas. 243 už, prieš susilaikė, priimtas. 244 dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaikė, priimtas. Antra dalis už, prieš susilaikė, atmestas. 245 už, prieš, susilaikė, atmesta, HH kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 248 už, prieš susilaikė priimtas. Į į kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 251 už, prieš susilaikė priimtas. 253 už, prieš susilaikė atmestas, 254 už, prieš susilaikė priimtas, 255 už, prieš susilaikė atmestas, 256 už, prieš susilaikė atmestas. Dabar balsuosime dėl viso teksto elektroninis balsavimas. E, vieno iš EPP per daug. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 29 už, 5 prieš. Sveikiname pranešėje. Dėkoju poniai Lopė Spontanie. Aš tikiuosi, kad bus perduotas signalas. Jei ji negali dalyvauti e, posėdėje šiandien rytą, bet viskas labai gerai. Į balsavimas vyko sklandžiai. Ekon komitetas. Uh, komitetui bus e, pranešta, kad mūsų tekstas bus pateiktas plenarniai sesijai, kaip žinia. Ponios e, Ferreros pranešimas buvo atmestas Ekon komitete. Ir aš nežinau, kokia yra situacija dėl e, su šiuo pranešimu bet labai dėkuoju pranešėjai, mes ga, patvirtiname šio balsavimu savo poziciją. Dabar 23 punktas. E, vėliavos valstybės e, atsakomybė ir E, partnerių e, susitarimai e, laivininkystės srityje. Siūlau balsuoti jums dėl pirmo, antro, ketvirto pakeitimų vienu kartu, kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirt, ketvirtas ir tran penktas už, prieš susilaikę priimta penktas ir trans šeštas. Penktas, atsiprašau, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Tran ketvirtas, kas už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad pati, e, patvirtinta, bet pasitikrinkime. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. 21 už 23 prieš. Atmestas. Siūlo balsuoti dėl 6-7 vienu kartu, kas už. Gerai, atskirai, šeštas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas, septintas, kas už, prieš prieš, susilaikę, pasitikrinsime. Patvirtintas? Aštuntas tada. Trans septintas, kas už? Transporto septintas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Aštuntas pakeitimas ir devintas transporto, kas už, prieš susilaikė priimtas. Devintas, kas už, prieš susilaikė atmestas, bet pasitikrinsime dėl devintojo pakeitimo. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už 23 prieš atmestas. Dešimtas transporto už, prieš, susilaikė, priimtas. Dešimtas pakeitimas ir transporto vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Priimti. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, pasitikrinsime dėl vienuoliktojo. Balsavimas baigtas. 26 e, už 16 prieš e, priimtas. 12 ir transporto 13, kas už prieš susilaikė priimtas. Tryliktasis už prieš susilaikė priimtas. 15 transporto už, prieš. Nebebalsuojate. 15 transporto, kas už, prieš susilaikė priimtas. Penkioliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl penkioliktą, man atrodo, kad atmestas. Balsavimas baigtas. 21 už 23 prieš atmestas. 16 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad atmestas, bet pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. 26 už 17 prieš priimtas. 17 už prieš susilaikė priimtas. 18 už prieš susilaikė priimtas. 19 už prieš susilaikė priimtas. 20.14 transporto, kas už, prieš susilaikė priimtas. 21 ir transporto 16 už, prieš susilaikė priimtas. 22 72 ir 17 transporto, kas už, prieš susilaikė priimtas, 23 pranešėjus ir 18 transporto, kas už, prieš susilaikė priimtas, 24 ir transporto 19, kas už, prieš susilaikė priimtas, 25, gal per greitai aš transporto 34. Kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime. Man atrodo, kad atmesta. 34. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už 23 prieš. Atmestas. 66 kas už, prieš susilaikė priimtas. 26 transporto 21 kas už, prieš susilaikė priimtas. 27 transporto 22 kas už, prieš susilaikė priimtas. 28 transporto 23 kas už, prieš susilaikė priimtas. 29 ir transporto 24 už prieš susilaikė priimta, 30 ir e, transporto 25 tas už prieš susilaikė priimta. Ar galime balsuoti dėl viso puslapio iki transporto 21? Balsuojame e, vienu kartu. Kas už prieš susilaikė priimti. Toliau 35-asis iki transporto 41-ojo e, balsų vienu kartu, kas už prieš susilaikė priimta. Nuo 46-ojo iki 61-ojo. Kas už? Ne. 46. Kas už? 46 pakeitimas. Kas už? Keturiasdešimt šeštasis pakeitimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuojame. Baigiame. 23 už, 21 prieš, priimtas. 47. 47. Ta patį darome. Prašau. Balsavimas baigtas. 21 už, 23 prieš, atmestas. 48. Elektroninis balsavimas. Kas už? Balsu, atsiprašau, sako pirmininkė. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 21 už. 22 prieš nepriimtas. 49 už. Penkiasdešimtasis, kas už, Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Ar jau visi balsavote? Saimas baigtas. 22 už, 21 prieš. Nepri... Atsiprašau, atsiprašau, priimtas, priimtas. 51 už, prieš, sus... pasitikrinsime, 51. Balsavimas baigtas. 22-22. E, čia mažesnis skirtumas, bet dėja nepriimtas. Čia 52. Elektroninis balsavimas. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22-22. 22-22 taip pat atsitiko nepriimtas. 53. E, buvo labai daug diskusijų komitete dėl šių klausimų. Balsavimas baigtas 2022, nepatvirtintas. 54. Kas už? prieš, priimta. 55 už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime dėl 55-ojo. Balsavimas baigtas, 21 už, 23 prieš, nepatvirtintas. 57 kas už, prieš, prieš, Pasitikrinsime dėl 57-ojo. Balsavimas baigtas. 21 už, 23 prieš. <clears throat> Nepatvirtintas. 59-asis. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. 25 už, 19 prieš. 59. Dar kartą balsuosime. Nebalsavome dėl 58, nes 57 nebuvo priimtas. Taigi balsuojame dar kartą elektroniniu būdu dėl 59. Pranešėja yra už. Balsavimas baigtas. 35 už, 8 prieš. Labai dėkuoju Jums pranešėjai už paramą. 60 už. Prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet vis tik tai pasitikrinkime dėl 60-ojo. Balsavimas baigtas. 21 už, 22 prieš atmestas. Uh, daugumą 61 kas už, prieš susilaikė atmestą. 63 už, prieš susilaikė pasitikrinsime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už, 23 prieš, nepriimta. Šeš, 71 kas už, prieš susilaikė priimta. 42 transporto už, prieš susilaikė priimtas. Transporto pirmasis už, prieš. Tran Transporto pirmasis, kas už? Prieš susilaikė, pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. 23 už, 20 prieš priimta. Transporto antrasis, kas už, prieš susilaikė priimtas, transporto trečiasis už prieš susilaikė priimtas. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl teksto. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 37 už, 2 prieš, 5 susilaikė. E, pranešimas patvirtintas. Dabar balsuojame dėl teisėjų kuros pasiūlymo. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 37 už, 2 prieš, 5 susilaikė. E, pasiūlymas teisėkros patvirtintas. Pirmą kartą, e, nu, nusprendus koordinatoriams, mes komitete pritaikysime 70-ąją darbo tvarkos taisyklę, pagal kurią turime balsuoti dėl to, ar sutinkate, kad būtų pradėtos darybos su taryba e, pagal šį ką tik patvirtintą pranešimą ir norėsime išsiaiškinti, ar jūs sutinkate su tuo, kas e, kaip nurodyta pranešime, kad darybininkų komanda e, susidaryt iš pono Ory, iš EPP, Debak liberalų atstovo, Lambert žaliųjų atstovo, ponios Lambert. Atsiprašau, ponė, pirmą kartą taip suklydau. Ponas Tomas man, ir taip pat Jerik iš Gue. Ar jūs sutinkate, kad aš būčiau šios grupės arba delegacijos vadovė ir pranešėja? Jeigu jūs prieštaraujate, jeigu aš e, perduosiu vicepirmininkui e, šias pareigas, ar jūs sutinkate su tuo, kaip aš ką tik tai pasiūliau? ar suteikėte dėrybų įgaliojimus ir ar pritarėte e, dėrybininkų komandai, kurią ką tik tai pristačiau. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Aš, e, ponė Airek, e, Airik, aš suteiksiu Jums žodį po balsavimo bet svarbu pasakyti man prieš balsavimą. Perskaitėm, perskaitėm, niekas neatšaukta. E, taigi žodis jums. Ačiū, aš sutinku su tuo, kas išdėstė jūsų pranešime ir jį paremsiu, bet taip pat manau, kad reikia dirbti kaip galima sparčiau, bet iš principo aš manau, kad 70 straipsnio pritaikymas gali sukelti diskusijas plenarinėje sesijoje. Kitaip tariant, mes e, susitarėme prieš diskusijų parlamente. Aš e, nežinau, ar viskas taip ir turi būti. Aišku, jūs balsuosite prieš pasiūlymą. Aš sakiau, kad pirmą kartą mes 70 straipsnį pritaikysime. Uh, Ir e, noriu atsakyti Jums e, paminėdama du dalykus. Mes šiandieną oficialiai, formaliai balsuosime e, dėl to, ką įprastai taiko užimtumo socialinių reikalų komitetas. Mes balsuojame dėl dėrybų, e, siekdami e, susitarimo per pirmąjį svarstymą su taryba. Ir sep, 70 e, pakeista taisyklė mūsų e, darbo tvarkos taisyklių numato tai. Ir jeigu pagal tą taisyklę, jeigu mes nesusitarėme ko mes galėtume prašyti tada kreiptis į plenarinę e, sesiją, kad e, joje būtų suteikti įgaliojimai pradėti darybas, bet mes neprivalome to daryti. Dar kartą, kitaip pasakysiu. Iš tikrųjų, 70 e, pakeistas straipsnis numato praktiką, kurią taikome mūsų komitete. Ir jeigu e, nenorima e, e, balsuoti dėl galutinio pranešimo varianto, tada tas klausimas sprendžiamas plenarnėje sesijoje, kaip kad buvo priežiūros paketo atveju. Ir tada balsuojama plenarnėje sesijoje dėl pakeitimų. Ir E, balsuojama per plenarinę sesiją dėl e, pranešimo, dėl e, prašymo suteikti įgaliojimus pradėti darybas. Mes to niekada neprašėme, nes nematėme, nemanėme, kad tai yra būtina, bet dabar mes norime oficialiai, formaliai balsuoti komitete dėl to, kas šiaip visuomet buvo mūsų įprasta praktika kad e, komitetas suteiktų aiškius įgaliojimus pradėti dėrybas. Man atrodo, kad aš aiškiai pristačiau, interpretavau naująjį 70 straipsnį arba naują taisyklę. Jeigu norite, aš galiu Jums perskaityti ją. Ja. Ne? E, nenorite, kad aš tą daryčiau, taigi dėkoju Jums. Dabar balsuojame dėl E, dėrybų įgaliojimų ir dėl dėrybininkų komandos. Balsavimas baigtas. 37 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Dėkoju Jums už suteiktus įgaliojimus mums norėjau Jums e, paprasčiausiai pasakyti, kad mane e, nustebino kai kas. E, nes nekalbėjome apie tai nei per koordinatorių, nei šešėlių pranešėjų sustikimą, nei per plenarinę sesiją, bet aš tikiuosi, kad tai, ta naujoji tvarka nepakeis, nepakenks mūsų dėrybų uh, turiniui ir dirbsime su transporto komitetu dėl to klausimo. Dabar 24 darbo tvarkės punktas. Tai yra e, pono Steven Hughes pranešimas, inci, savo iniciatyvą rengiamas dėl e, asbesto susijusių pavojų sveikatai ir asbesto pašalinimo galimybės. 27 pakeitimas atsiimtas, F kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 32 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimtas. 33 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimtas. G kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 39 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. 40 už, prieš susilaikė priimtas. 6 envi už, prieš susilaikė atmestas. 41 už, prieš susilaikė atmestas. 42 už, prieš susilaikė atmestas. 43 už, prieš, susilaikė, priimtas. 44 už, prieš, susilaikė, atmestas. H kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 47 už, prieš, susilaikė, atmestas priimtas, 48 už, prieš susilaikė priimtas, 49 už, prieš susilaikė priimtas, 50 už, prieš susilaikė atmestas į kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, 53 už, prieš susilaikė atmestas, 54 už, prieš susilaikė priimtas. 55 už prieš susilaikė priimtas. 56 už prieš susilaikė priimta. J kompromisas už prieš susilaikė priimtas. K kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 65 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas priimtas. L kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 74 už, prieš, susilaikė, priimtas. 75 už, prieš, susilaikė, priimtas. M kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 83 už, prieš, susilaikė priimtas, 84 už, prieš, susilaikė priimtas, N kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas, 89 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime, atrodo, kad atmestas. Głosujemy. Balsavimas baigtas, 21 už 16 prieš, 5 sulaikė priimtas. E, 90 už prieš, sulaikė atmestas. 91 už prieš, sulaikė priimtas. 92 už prieš, sulaikė atmestas. 93 už, prieš susilaikė priimtas. 94 už, prieš susilaikė atmestas. 95 už, prieš susilaikė priimtas. Antra dali 14 envy. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 97 už. Prieš susilaikė priimtas. Envy 5 už. Prieš susilaikė priimtas. Envy 13 už. Prieš susilaikė priimtas. Envy 15 už. Prieš susilaikė priimtas. 98 kas už. Prieš susilaikė priimtas. 99 už, prieš susilaikė priimtas. NV1 už, prieš susilaikė priimtas. NV2 už, prieš susilaikė priimtas. NV7 už, prieš susilaikė priimtas. NV11 už, prieš susilaikė priimtas. Šimtasis už, prieš susilaikė priimtas. Šimtas pirmasis už, prieš susilaikė priimtas. 102 už. Norite pasitikrinti dėl 101, ne? 102 už. Prieš susilaikė pirma, priimtas. 103 už. Prieš susilaikė priimtas. NV 3 už. Prieš susilaikė atmestas. 104 už prieš susilaikė atmestas. 105 už prieš susilaikė. 105 kas už prieš susilaikė priimtas. 107 už prieš susilaikė. Pasitikrinsime. 24 už 19 prieš priimtas. 108 už prieš susilaikė priimtas. 109 už prieš susilaikė priimtas. O kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 111 už prieš susilaikė priimtas. 111, 120, 113 ir 114, sako pirmininkas, už prieš susilaikę priimta. NV9, kas už? Prieš susilaikė priimtas. 116, už. Prieš susilaikė priimtas. 117, už. Prieš susilaikė priimtas. 118 e, už prieš susilaikę priimtas, 119 už prieš susilaikę priimtas, 120 už prieš susilaikę priimtas, Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. Antrasis už, prieš susilaikė priimtas. Trečiasis už, prieš susilaikė priimtas. Ketvirtasis už, prieš susilaikė priimtas. Penktasis už, prieš susilaikė pasitikrinsime dėl penktojo. Balsavimas baigtas. 4 už, 33 prieš, 5 susilaikė. Buvote visiškai teisūs. Šeštasis, kas už, prieš, kas už šeštai, prieš susilaikė priimtas, a, ket, a kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, vienuoliktasis už, prieš susilaikė atmestas, dvyliktasis už, prieš susilaikė priimtas, 13 už, prieš susilaikė priimtas, 14 už, prieš susilaikė priimtas, C kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, 16 už, prieš susilaikė priimtas, D kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 19 už, prieš susilaikė priimtas, E kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, B E, e, už, prieš susilaikė priimtas, 23 už, prieš susilaikė priimtas, 24 už, prieš susilaikė priimtas, 26 už, prieš susilaikė. Man atrodo, kad priimtas, bet pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 22 už, 20 prieš patvirtinta. Dabar dėl viso teksto balsuosime. Elektroninis balsavimas. Balsuojame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už, 2 prieš, vienas susilaikęs, sveikiname pranešėje. Jeigu dar turite nors kiek jėgų, tai pereikime prie 25 punkto. E, Richardo Hauito pranešimas dėl e, įmonių socialinės atsakomybės. Tai yra iniciatyvos pranešimas ir susijęs su visuomenės interesų skatinimu ir keliu į tvarų ir visą apimantį atsigavimą. C, kas už? Prašom. Trys pastebėjimai. E, mes parengėme e, balsavimo sąrašą, kad prašėte ir e, išsiuntinėjau visiems sekretoriatams 26 pakeitimas pirmasis ir 130 Gal galime pradžioj dėl jų balsuoti. Mes kalbėjome apie dėl to su šešėliniais panešėjais. Šiame sąraše yra labai sudėtinga keisti balsavimo sąrašą jis jau uh, atsispindi viskas uh, balsavimo sąraše. Kaip matote, uh, pirmininkė sako, ir aš nelabai gerai jaučiuosi, jūs turite mums paaiškinti dar kartą. Labai lėtai, iš pradžių pradėkite. Labai labai aiškiai pasakykite dar kartą, ką reikia daryti ir ko nereikia. Aš žinau, kad kalbu visą laiką per greitai, bet mes jau seniai balsuojame Balsavimo sąrašas yra teisingas. Jūs vakar raginote mus labai didžiai parengti ir aš norėčiau padėkoti sekretoriatams frakcijų. Ir jūs apie tai kalbėjote vakar, aš norėjau pasakyti tai pradžioje. Antras dalykas, kad paspartintume e, balsavimą yra žodinių pakeitimų, pasakysiu, bet visi atsispindi balsavimo sąraše. Mes su šešėlinės pranešėjais frakcijų suderiname juos ir aš noriu dabar juos paminėti. Tai 26, 130 e, e, pakeitimai ir dar vienas dalykas. Yra labai daug pastraipų kitų komitetų nuomonėse ir sekretoriatas man pasakė, aš noriu skaidrumo tikslais visiems apie tai pasakyti, kad galbūt galima būtų tvarką šiek tiek pakoreguoti, nieko nepakeisti balsavime, bet kai tvarką sukeisti e, tam, kad būtų daugiau logikos mūsų sekoje dėl e, prekybos e, ir kitų e, dalykų ten tose sekcijose aš noriu pasakyti, kad visi žinotų, o be, tai yra viskas ir aš dabar siūlysiu balsuoti, kaip, kaip, kad, kaip kad surašyta. E, taigi supratome, kad pranešėjas paaiškino, jog jo pasiūlymai niekaip nepaveiks to balsavimo sąrašo, kaip, kuris buvo išdalintas frakcijoms. Dėkoju šešėlinėms pranešėjams, e, sekretoriatui, e, kurie dirbo labai ilgai tam, kad mes galėtume balsuoti šį rytą. Ar gerai viską supratau iš to, ką jūs sakėte, pranešėjau. Jeigu taip yra, tai mes tik tai dabar jau bet turime balsuoti ir daryti tą, kaip galima greičiau. Taigi, pirmą pastraipą C kompromisas už prieš susilaikę priimta. 35 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 36 už prieš susilaikę atmestas. D kompromisas už prieš susilaikę priimtas. Jūri penktasis už prieš susilaikę priimtas. 41 už prieš susilaikę priimtas. 42 už prieš susilaikę priimtas. 43. 42 tikriname. Tout le monde a pu voter? Ar visi balsavote? paleisiu jūsų socialistai. Ar visi balsavote? 20 už, 17 prieš. Patvirtinta. Kešim trečias pirmoji dalis, kas už? Prieš susilaiko patvirtinta, antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. E kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 51 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas kompromisas. AA. Už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 53 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Kompromisas F. Už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Pirmas AFET. Kas už? Pirmoji dalis kas už? Prieš. AFET mes neturėtume dėl balsuoti, jis atkrito. Inta pirmas, kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 57 už, prieš susilaiko patvirtintas. Feto pirmojo, antroji dalis, dėl jos reikėjo balsuoti. Jūs teisi, ačiū. Taigi grįžtame prie Fet antrosios dalies. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. dėl į tą vieną balsavote. 58. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. T, T kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. G kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 65 nepriimtinas. E, Teisės reikalų komiteto nuomonė. 66 už, prieš, susilaiko. Na, iš kur reikia patikrinti. Balsavimas baigtas. 11 už, 16 prieš, pritarta H kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 70 už, prieš susilaiko patvirtintas, 71 pri, už, prieš susilaiko patvirtintas. AA kompromisas atkriso. Jūri 4, kas už? Jūri 4, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 73 už, prieš susilaiko patvirtinta. Smešim trečias Lopė Fontanė. Reikia patikrinti, ar ne? Patikriname. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už, 20 prieš. Ačiū. Patikriname. Toliau. 73 pakeitimas. Dėl jo pabalsavome. Aš maniau, kad jis buvo patvirtintas, bet jis nepatvirtintas. 74 ir 75. Kas už? Pane Saja. Ar galėtume patikrinti, ar nėra vienu per daug socialistų? man atrodo, kad vienu per daug socialistų yra. Jeigu būtų vienu socialistų per daug, aš iš karto pamatyčiau. Aišku, gali atsitikti, kad aš ir nepamatyčiau, bet man tada sekretorietas pasakytų. Man mašina pasakytų ir jums pasakytų, aš negalėčiau to nuslėpti. Tačiau ačiū už jūsų budru, budrumą, nors socialistai labai mobilizuoti šiandien. 74-75, kas už? Prieš? Susilaiko? Nepatvirtinta. Į kompromisas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtinta. Aštuoniasdešimt penktas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 86 už, prieš susilaiko atmestas. J kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Pakeitimas 92, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. K kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 102 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 103 už, prieš susilaiko patvirtintas. L kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. M kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. N kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Jūri 6 už, prieš susilaiko patvirtintas, Afet 4 už, prieš susilaiko, man atrodo, kad atmestas, kad reikia patikrinti, Afet 4. Balsavimas galimas. Balsavimas baigiamas. 34 už, vienas prieš. Trys susilaikė. Atrodo, kad visiškai buvo aišku. Šeštas, dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti. AFET 6. Balsavimas baigiamas. Patvirtina 22 už, 16 prieš. Antroji dalis atkrenta. Todėl balsuojame dėl afet 8. Pranešėjas prieš. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Kompromisas O už. Prieš susilaiko patvirtinta. 117 atsiimtas. 117. Kas už? prieš, kas už, prieš, susilaiko, patikriname 117. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas, 22 už, 13 prieš, patvirtinta. P kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Q kompromisas, dėl 118 reikėjo balsuoti dėl antrosios dalies, kas už antrąją dalį. Prieš susilaiko. Reikia patikrinti antrąją dalį, man atrodo, pati, patvirtinta, bet patikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigimas. 21 už, 18 prieš, patvirtinta. Q kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 121. 122. Kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 123. Už, prieš susilaiko patvirtintas. 124. Už, prieš susilaiko atmestas. R kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 127 už, prieš susilaiko patvirtintas, 128 už, prieš susilaiko patvirtintas, 129 už, prieš susilaiko patvirtintas. 130 žodinių už, prieš susilaiko patvirtintas, S kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, AFET 10, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 136 už, prieš susilaiko. Kas už 136? 136. Už. Prieš susilaiko atmestas. 137 už, prieš susilaiko patvirtintas U kompromisas už, prieš susilaiko Patvirtintas. F15 dvi dalys. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas. Antroji dalis už? Prieš susilaiko. Patvirtintas. Sako pirmininkė. Visi sakote, kad atmesta. Antroji dalis atmesta. 16 afet už prieš susilaiko patvirtintas. 17 afet už, prieš susilaiko patvirtintas. Afet 18 už, prieš susilaiko atmestas. Norite patikrinti? Galime patikrinti. Tikriname afet 18. Balsavimas baigiamas. 31 už, 17 prieš, patvirtintas. Toliau 19 afet ir 22 inta, dvi dalis. Pirmoji dalis balsuojame, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko taip pat patvirtinta. 20 afet kas už, prieš susilaiko atmestas. Inta 26 už, prieš susilaiko patvirtintas. 143 už, prieš susilaiko patvirtintas. 144 už, prieš susilaiko patvirtintas. V kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Juris 7 už, prieš susilaiko patvirtintas. 146 už, prieš susilaiko patvirtintas. 147 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtintas. E, w kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 151 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 152 už, prieš susilaiko reikia patikrinti. Tikriname balsavimas pradedamas. Ar vis balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 13 prieš. Patvirtinta. 154 už, prieš, susilaiko atmestas. 155 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 158 už, prieš, susilaiko. Patikrinsime 158. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 13 prieš, patvirtinta. Šimtas penkiasdešimt devintas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šimtas šešiasdešimtas už, prieš susilaiko patvirtintas. 162 už, prieš susilaiko patvirtintas. Dėl to reikia balsuoti vėliau, ar ne? Kompromisas X, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 169 už, prieš, reikia patikrinti dėl 169. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 12 už, prie, 18 prieš, 9 susilaikė, atmestas. Šimtas septyniasdešimtas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 171-72, kas už, prieš susilaiko atmestas. Kompromisas Y, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 180 už. Šimtas aštuoniasdešimtas, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime, man atrodo, kad atmestas. Balsavimas baigtas. 17 už, 22 prieš. Iš tiesų atmestas. 181 kas už. Prieš susilaiko. Atmestas 182 už. Prieš susilaiko. Atmestas. Z kompromisas už. Prieš susilaiko. Atmestas. Ne, patvirtintas. 186 už prieš susilaiko pritarta 187 už, prieš susilaiko patvirtintas 188 už. Šimtas aštuntas atsimtas, šimtas devintas dabar. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinsime 189. Balsavimas baigiamas. 22 už, 17 prieš. Patvirtintas. 190 už, prieš susilaiko patvirtintas. 191 už, prieš susilaiko atmestas. BB kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 201 kas už, Balsuojame dėl 201. 202. 201. Atsiprašau, kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Dėl CC balsavimo jau? Ne, dar vėliau. DF15, kas už? prieš. Patikrinsime DEV 15. Balsavimas baigiamas. 22 už, 17 prieš patvirtintas. CC kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Kas toliau? 9.13, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. AFET 14 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Ar galima čia. Žymė. 21 už, prieš, susilaiko, patvirtintas Patvirt, patikrinkime 21. Balsavimas baigtas. 23 už, 12 prieš. Patvirtinta. Intas 7 už, prieš. Susilaiko atmestas. Inta 8 už, prieš. Susilaiko atmestas. Inta 10 už, prieš susilaiko patvirtintas, inta 15 už, prieš susilaiko patvirtinta, inta 19 už, prieš, inta 19 už, prieš susilaiko atmestas, inta 20 už, prieš susilaiko atmesta, inta 21 už, prieš susilaiko patvirtintas. Inta 24 už, prieš susilaiko patikrinsi Inta 24. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 304 už, 5 prieš. Iš tikrųjų patvirtinta. Inta 36 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Kult vienas už, prieš susilaiko patvirtinta. Kult 3, kas už, prieš susilaiko atmesta. Kult 11 už, prieš susilaiko atmesta. 16 ir 19, tą galima balsuoti dėl jų kartu. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 20 už. Prieš. Reikia patikrinti dėl 20. Balsavimas baigtas. 26 už, 13 prieš, patvirtinta. 207 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 208 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Pirmas kompromisas už, tai yra pakeitimas prieš, susilaiko, atmestas. Antras kas už prieš susilaiko patvirtintas trečias už, prieš susilaiko patvirtintas ketvirtas už, prieš susilaiko patvirtintas penktas už, prieš susilaiko patvirtintas šeštas už, prieš susilaiko patvirtintas A kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas devintas už, prieš susilaiko patvirtintas B kompromisas patikrinti devintojo pakeitimo balsavimą. Gerai. Baigiame balsuoti, ponia Tomas Manai. 10 už, 26 prieš. Nepatvirtintas. 13 pakeitimas už prieš. Kas už 13 pakeitimą? Prieš susilaiko patvirtintas. Atsiprašau, reikia balsuoti ir dėl B kompromiso. B kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 15 pakeitimas už. Pone Tomas Manai. 15 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas, 16 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Nuo 17 iki 19, kas balsuojame bloku, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 21 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis už, prašom reaguoti niekam nedaviau žodžio. 17 žodį, pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas, 18 už prieš susilaiko patvirtintas, 19 už prieš susilaiko patvirtintas. 21. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. 22, 3, 4, 5. Ar galima balsuoti blokų? Taip, balsuojame blokų. Kas už, 20, 22 už, prieš susilaiko patvirtintas, 23 už, prieš susilaiko patvirtintas, 24 už, prieš susilaiko patvirtintas, 25 už, prieš susilaiko patvirtintas, 26 su žodiniu, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 27 už, prieš susilaiko patvirtintas, 28 už, prieš susilaiko patvirtintas, 29 už, prieš susilaiko patvirtintas, 30 už, prieš susilaiko patvirtintas, 31 už, prieš susilaiko patvirtintas, 32 už, prieš susilaiko patvirtintas. Dabar balsuojame elektroniniu būdu. Kas e, už? Tai yra balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 26 už, 1 prieš, 11 susilaikė. Sveikiname pranešėją ir linkime gerų darybų su komisija.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 Ar galime dabar balsuoti nuo 52 iki 55 pakeitimo, sako pirmininkė. Tai yra 26 punktas. Pirmiausiai tiesa, kad visi suprastumėte ir kad e, protokole tai būtų užfiksuota, nes ponė Menroitė norėjo, kad dirbtume e, greičiau. Dabar balsuojame dėl 26 punkto. Pono Bulio pranešimas dėl e, užėjo šalių bei teritorijų ir ES asociacijos. Tai yra pasiūlymas sprendimui priimti. Nuomonės e, projektas parengtas yra. Jis skirtas vystyti vystimosi komitetui. Nuo 52 iki 55 pakeitimo balsuojame. Kas už? Prieš susilaikė priimta. A kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. Ar, ar galima balsuoti nuo 58 iki 25, kas už prieš susilaikė priimta? 60, 61, 63, kas už, prieš susilaikę priimta, B kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. Nuo 65 iki 41. Galime balsuoti. Balsuojame nuo 65 iki 35, kas už, prieš susilaikė priimta, 36 už, prieš susilaikė, pasitikrinsime dėl 36. Pone Menuroitin, yra kiti nariai su kitokiomis nuomonėmis. Balsavimas baigtas. 25 už 12 prieš 12. O prieš 36 pakeitimą. Beveik matoma mažuma beveik galima e, žinoti. 37 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 38. Galima nuo 38 iki 41. Kas už juos prieš susilaikė priimti. Keturiasdešimt antrasis už, prieš susilaikė priimta, keturiasdešimt trečias už, 42 atmestas, 43 už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmas pakeitimas už, pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis už, prieš, susilaikė, priimtas. 44 už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečiasis už, prieš susilaikė priimtas, 45-asis už, prieš susilaikė priimtas, 46-asis už, prieš susilaikė atmestas, 44-asis už, prieš susilaikė priimtas, 47-asis už, prieš susilaikė atmestas, 48-asis už, prieš susilaikė atmestas, Pasitikrinsime dėl 48. Balsavimas baigtas. 25 už. Priimtas. Penktasis už. Prieš susilaikė priimtas. Šeštasis už. Prieš susilaikė priimtas. Septintas už prieš susilaikė priimtas, aštuntas už, prieš susilaikė priimtas, 49 už, prieš susilaikė atmestas, 50 dvi dalis, pirmoji už, prieš susilaikė priimtas, antroji už, prieš susilaikė. Pasitikrinsime dėl antros dalies. Balsavimas baigtas. 20 už 17 prieš priimta. 9 už prieš susilaikė priimtas. 10 už prieš susilaikė priimtas. 11 už prieš susilaikė priimtas. Penkiasdešimt pirmasis dvi dalys. Pirmoji už prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė atmesta. Dabar e, visa nuomonė, elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 35 už, vienas prieš. Pono Bulion e, nuomonė. Jo aš nematau. Jo patvirtinta. Sveikiname. Dar du balsavimai mums liko ir suprantu, kad e, jūs e, jau norėtumėte gal eiti, bet mes turime dėje e, balsuoti, tęsti balsavimą ir daryti tą greitai. O nes tai yra skubus darbai. 27 punktas, ponios Simer, parengta nuomonė dėl ekonomikos krizės poveikio lyčių lygybei ir moterų teisėms. Dabar, ponė pranešėja, prašom žodžius jums. Danke, Frau Vorsitz. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti tik trumpai vieną pastabą dėl balsavimo. Ji yra susijusi su 60, 61 ir 62 pataisomis. Norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad nesupainiotumėte. Čia mes kalbame apie mažiausią pajamų sistemą, kurią panaikintų šios pataisos. E, norėčiau atkreipti dėmesį, kad buvo paskelbta daug nuomonių ir pranešimų mūsų komitete, kur mes pasisakėme už tokią sistemą. Taigi dar kartą noriu pabrėžti, čia turima omenyje e, mažiausių pajamų sistemos, bet ne ma mažiausio atlygio sistemos. Nepainiokite jų. Ir dėkoju visiems, kas prisidėjo rengiant kompromisus. Ačiū. E, ačiū už paaiškinimą, balsuojame. A kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. G kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. B kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Penktasis dar pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Šeštasis už, prieš susilaikę priimtas. C kompromisas kas už, prieš susilaikę priimtas. C kompromisas. Kas už? Kas prieš? Pasilaikė priimtas. 16 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. H už prieš susilaikė priimta. E kompromisas už prieš susilaikė priimta. 23 už prieš susilaikė priimtas. 24 dvi dalys. Pirmoji už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. Į kompromisas už prieš susilaikė priimta priimta 26 už prieš susilaikę pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 25 už, 13 prieš patvirtinta, 27 už, prieš susilaikė priimta, 28 už, prieš susilaikė priimtas, 29 už prieš susilaikė priimtas. 30 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė priimtas. F kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. E, J kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 42 už, prieš. Keturiasdešimt antras. Ponios Runsulį e, pranešimas pranešėja, e, pakeitimas pranešėja už. Kas už? 42. Prieš. Susilaikė, pasitikrinsime. 20 už 14 prieš patvirtinta. 43 už prieš susilaikė priimta. 45 už prieš susilaikė priimta. 46 su žodžiu pakeitimu kas už prieš susilaikė priimtas. 47 toks pat kas už 47. Du pakeitimai žodiniai. 47 su, du, e, su dviem žodiniais pakeitimais. Kas už prieš susilaikė priimtas. 48 už prieš susilaikė priimtas. 50 už prieš susilaikė priimtas. 52 už prieš susilaikė. Pasitikrinsime dėl 52. Balsavimas baigtas. 7 už 31 prieš. Atmestas aiškia balsų dauguma. 51 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. 16 už, 22 e, prieš, atmestas 55 už, prieš, susilaikė, atmestas 53 už, prieš, susilaikė, parimtas 54 studentas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas 57 už, prieš susilaikė, priimtas 59 už, prieš susilaikė priimtas. E, aš prašau, e, jau du kartus prašau baigti čia tą Sibiro klimatą. Reikia, kad salėje būtų šilčiau. 60 pakeitimas. Aš norėčiau į Lisaboną pakliūti iš ten. Nežinau, kaip tą padaryti kaip nors solidarumą reikia parodyti. 60 pakeitimas. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, už, atsiprašau, 61, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime dėl 61. Balsavimas baigtas. 18 už 20 prieš atmestas. 62. Ne. Taip. Taip, taip. 62. Kas už? Prieš. Nebenorite tai jau aiškiai balsuoti. 62. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 63. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 64. Už, prieš susilaikė priimtas D kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 66. Už, prieš susilaikė atmestas. 67. Vidalys, pirmoji. Kas už, prieš susilaikė priimtas. Antroji. Už, prieš susilaikė priimtas, 68 už pri... pasitikrinti dėl 67 antrosios dalies. Gerai, balsuojame. Balsavimas baigtas. 18 už, 19 prieš, nepriimtas. 68. Aš suklydau e, įtraukite tai į protokolą. Gerai, viskas bus e, e, atspindėta protokole, bet nieko tai nepakeis. Tai yra susijęs su plenarinė sesija ir mūsų darybomis. 68. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 69. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 71. E, už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 72 dvi dalys. Pirmoji už prieš susilaikė primta, antroji dalis už prieš susilaikė primta. Dabar balsuojame dėl viso teksto elektroniniu būdu. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 37 už, 1 prieš. Sveikiname pranešėją. Dabar paskutinis balsavimas e, šį rytą, tai yra 28 punktas, savo iniciatyvą rengiamas Nadijos Hirš pranešimas dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektų. Tai yra socialinės apsaugos klausimai. Pone Blinkievičiu, tai žodis jums.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 Pone Blingevičiūtė atsima 93 pakeitimą dėl 7 pastraipos, bet tai e, nieko nepakeičia. Yra 92 pakeitimas Jean e, e, Lambert, kuris nieko nepakeis, nebent jį atsijimtų 92 pakeitimą. Taip, ji atsijima šį pakeitimą. Dėl septintosios pastraipos 92-93 pakeitimai yra atsiimti, taigi mes e, paliksime septintą pastraipą ir galėsite balsuoti dėl D kompromiso. Dabar visiems viskas aišku, gerai. Toliau, pirmoji pastraipa, J kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Lybė antrasis už, prieš E, ponas Serkas pasimetęs, aš irgi. E, man atrodo, kad viskas taip. Po pirmos pastraipos galime balsyti dėl antros e, lybė pataisos. Lybė 2, kas už, prieš susilaikę, pir, primta. E, Septintas lybė už, prieš susilaikė priimta. S kompromisas už, prieš susilaikė priimta. K kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 51. Už, prieš susilaikė priimtas. FAM 20. Už, prieš susilaikė. Pasitikrinsime dėl 20 moterų. Balsavimas baigtas. 17-17 nepriimtas. 25 moterų už, prieš. Jūs nebereaguojate, nebematau jokios reakcijos. 25 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. E, Pone Emanuelė, aš tikiuosi, kad visi girdi. L kompromisas, kas už? prieš susilaikę priimta. 56 atsiemė į į kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. Libė 22, kas už, prieš susilaikė priimtas. Moterų 12, už, prieš susilaikę. Pasitikrinsime dėl moterų 12. Balsavimas baigtas. 14-17 atmesta. 13 moterų už, prieš, susilaikė, atmesta. M kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. 60 e, Nadios Hirš už, prieš, susilaikė, priimta. Šešiasdešimt trečiasis už, prieš susilaikę priimta. N kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 71 pranešėjas už prieš susilaikė atmestas. O kompromisas už. Gerai, pasitikrinsime dėl 71. Nežinau, kodėl aš jūsų klausau, matau, mačiau, kad tikrai atmestas. Bet balsuojame, balsavimas baigtas. 6 e, už 28 prieš. Nesuprantu. Labai liberalai yra budrus. Jie viską mato iš salės, iš savo vietų. Bet šį kartą nematė to, ką aš mačiau. Dėl 71 pakeitimo, kuris aiškiai buvo atmestas. O kompromisas. Kas už? prieš susilaikė priimta. P kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Moterų 23 už, prieš susilaikė atmestas. Moterų 11 už, prieš susilaikė priimtas. Moterų trečiasis už 11 dėl 11. Jeigu ponas Urys suklys, tai aš jau pasimetusi. Tada norit pasitikrinti dėl 11. Gerai. 11. Dėl 11. Tikrinamės. Balsavimas baigtas. 18 už, 17 prieš. E, labai nedidelė persvara minimalia priimtas. Trečiasis moterų už. Prieš susilaikė priimtas. Q kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. R kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Tai kompromisas, kas už prieš sulaikė primta. 95 už prieš susilaikė. Pasitikrinsime dėl 95. Balsavimas baigtas. E, 96 už prieš susilaikė atmestas. U kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, e, šimtasis už, prieš susilaikė atmestas, V kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, e, W už kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Dvidešimt šeštas moterų už, prieš, susilaikė, atmestas. 107 Kostelo, už, prieš, susilaikė, atmestas. 108 Blinkevičiūtės, už, prieš, susilaikė, atmestas. X, kompromisas X, e, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 109 Lybė, už, prieš, susilaikė, priimtas. 24 Lybė, už, prieš, susilaikė, priimtas. 118 Jezlovieska už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime dėl 118. Balsavimas baigtas. 10 e, už 22 prieš nepriimtas, e, ilgoji kompromisas už prieš susilaikė priimtas, Z kompromisas už prieš susilaikę priimtas. 131 už prieš susilaikę priimtas. 122 už prieš. Kas už 132? Prieš susilaikė priimtas. AA kompromisas kas už? Prieš susilaikė priimtas. BB kompromisas už, prieš susilaikę priimtas. 145 už, prieš susilaikė atmestas. 147 už, prieš susilaikė priimtas. 153 kas už, prieš susilaikė priimtas. 154 už prieš susilaikę priimta, 155 už, prieš susilaikę priimta, 156 už, prieš susilaikę priimtas. Šimtas šešiasdešimt antras, kas už, prieš susilaikė priimtas, afet trečias už, prieš susilaikė priimtas, 156 163 pranešėjas už prieš susilaikė priimtas, 164 e, Žen Lambert už prieš susilaikė priimtas, Afet 8 už prieš susilaikė priimtas, 165 už prieš susilaikė priimtas, CC kompromisas už prieš susilaikė priimtas, 27 moterų už prieš, kas už 27 moterų prieš susilaikė priimtas, 169 esai už, prieš susilaikė atmestas. Šimtas septyniasdešimtas ungurianų e, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Šimtas septyniasdešimt pirmas sodį kas už, prieš, susilaikė priimtas. Afet vienuoliktasis už, prieš, susilaikė atmestas dvi, priimtas 12 safet už, prieš susilaikė priimtas 173 sodį už, prieš susilaikė atmestas DD kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Lybė 12 už, prieš susilaikė priimtas. Lybė 10 už, prieš susilaikė priimtas. Moterų 19 už, prieš susilaikė priimtas. Moterų 9 už, prieš susilaikė priimtas. E, Žan Lambert 179 už, prieš susilaikė priimtas. Moterų 9, 15 už, prieš susilaikė priimtas. EE e kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. FF kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. GG kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 188 už prieš susilaikė priimtas, 189 už prieš susilaikė priimtas, 190 ungurianų už prieš susilaikė atmestas, 191 už prieš susilaikė pasitikrinsime dėl 191. Ne, ne, nereikia patikrintis priimtas. 123, 134 identiški, kas už prieš susilaikė atmesti, 125 už, prieš 125, kas už, prieš susilaikė priimtas, HH kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, 197 už prieš susilaikė priimta, 129 už prieš susilaikė priimtas, moterų 22 už prieš susilaikė priimtas, moterų 28 už prieš susilaikė priimtas. Dabar e, citatos pirmas pakeitimas. Už prieš susilaikę priimtas. Iki aštunto balsuojame dėl visų, kas už prieš susilaikę priimti. Dešimtasis už prieš susilaikę priimta. E, konstatuojamas dalys. Vienuoltas pakeitimas. Odį už prieš susilaikę priimta. Lybė pirmasis už prieš susilaikę priimtas. Dvylika kabron už prieš susilaikę atmestas, A kompromisas už prieš susilaikę priimta, B kompromisas už prieš susilaikę priimtas, C kompromisas už prieš susilaikę priimtas, moterų D už prieš susilaikę atmestas, G moterų už prieš susilaikę atmestas, 19 odį už pasitikrinsime dėl G moterų komiteto, G pakeitimo. Moterų komiteto pakeitimas G. Visi supratote? 33 už, vienas susilaikė aiškiai priimta. 19. Odi. Už. Prieš. Susilaikė atmestas. C. Konstatuojamoji dalis. 20. Pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. D. Kompromisas už. Prieš prieš susilaikę priimtas. E kompromisas už, prieš susilaikę priimtas. Moterų C už, prieš susilaikę atmestas. Moterų B už, prieš per greitai aš B moterų komiteto už, prieš susilaikę priimtas. F kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 29. Žin e, Lambert už, prieš susilaikė priimtas. G kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 35 su žodiniu pakeitimu kas už prieš susilaikė priimtas, 36 sungurianų už prieš susilaikė priimtas, 37 kapnoch už prieš susilaikė priimtas. Man atrodo priimta. Pasitikrinsime dėl 37. Balsavimas baigtas. 17-17 e, atmesta. Reikia e, kartais pasitikrinti, kaip matote. 28 už. Prieš susilaikė priimtas. H kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. 42 pranešėjas už. Prieš susilaikę priimta. 44 pranešėjas už prieš susilaikę priimta. Į kompromisas. Paskutinis šio ryto kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas ir dabar paskutinis balsavimas šio ryto, elektroninis balsavimas, balsuojame. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. per greitai išėmėte kortelės. Iš pradžių mačiau 30, paskui beliko 30. Dar nebaigėme, saugokite kortelės, laikykite jas. Dar kartą. Dar kartą. Gerai. 34 balsavo, sveikinu visus, kurie liko iki balsavimo baigos ir sveikinu ponę Hirš. Tous ceux qui vont quitter la salle, je vous remercie de le faire vraiment. E, prašau visų, kas norite išėti iš salės, tą padaryti tyliai. Dabar kitas svarbus darbo tvarkės punktas. E, tai susijęs su Žin e, Lambert pranešimu. Mm, taip tariant, dabar prasidės viešasis klausimas, krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybė naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis. pusantros minutės pertrauką. Chers collègues, voilà, nous, je vais d'abord donner la parole à Jean Lambert. E, gerbim kolegos, pirmiausiai, e, pradedant klausimas, teiksiu žodį e, Jean Lambert. Ir norėčiau padėkoti visiems svečiams. Šiandieną turime labai konkrečiai pakalbėti ir pirmiausia, suteikiu žodį pranešėjai. Well, thank you, President, and thank you also. Ačiū pirmininkė, ačiū tiems, kurie šiandien kalbės. Žinau, kad yra daug kitų organizacijų, kurios norėjo mums e, su mumis pakalbėti apie šį klausimą, apie pažeidžiamų grupių galimybę naudotis sveikatos e, e, priežiūros paslaugomis. Yra pranešimų iš valstybių narių apie tai, kad žmonės negali pasinaudoti medicinos paslaugomis, dėl, e, dėl didelių kainų. Mes suprantame, kad, ne, kad sveikatos priežiūra nėra mūsų komiteto kompetencija, bet socialinis poveikis yra. Vakar per žodinį klausimą, kurį teikiame per Europos tinklą nepriklausomam gyvenimui. E, taip pat yra kitų, kitų aspektų, kurie reiškia, kad žmonėms sunku oriai gyventi, e, autonomiškai gyventi šios krizės metu. Šiandien norėjome pakalbėti apie tai, kaip e, kokie pokyčiai vyksta krizės metu, kai kurių grupių atžvilgių. Aišku, apie visus negalime pakalbėti. ką žmonės mano apie tas sisteminės problemas, kurias reikia spręsti. Ir ar vyksta kas nors, ką, ką, ką galima padaryti. Komisija daug kalba apie socialinių inovacijų programą. Ar tai iš tikrųjų padės šioje situacijoje? Ar reikėtų analizuoti ir kitus, kitas problemas, kurias susijusios su priežiūra, ar tai kalbėtume apie senesnius žmonės, ar vaikų priežiūra, ar žmonės su negale, ar medicininiais poreikiais, kurie yra pažeidžiami, tačiau e, kai kurios grupės ypač pažeidžiamas, pavyzdžiui, živ sergantys žmonės, užsikrėtę žmonės, ką galėtų parlamentas padaryti, teikdamas pasiūlymas, pasiūlymus, kaip nustatyti programą, problemas ir ką galima padaryti. Todėl aš dėkoju mūsų prelegentams, kad jie atvyko šiandien pas mus. Žinau, kad kitos mm, mm, grupės taip pat teiks informaciją ir man, ir aš mielai tą informaciją pasidalysiu. Labai ačiū. Prieš suteikdama žodžių ponui Nikitas Kanakis, kuris yra pasaulio gydytojų e, organizacijos prezidentas, norėčiau paminėti, kad pas mus dalyvauja svečiai Atlantų Pirėno delegacija iš Prancūzijos. Ačiū, kad atvykote pas mus. Papasakote apie savo darbą. Mes esame už regiono pusėje mes suprantame jūs, jūsų poreikis, ar jūs prašytumėte vystimosi paramos ar e, socialinio fondo paramos. Taigi, pirmiausia, dabar žodis dr. Nikitai Kanakis, kuris yra pasaulio gydytojų organizacijos prezidentas. Labai e, nuoširdžiai Jums dėkuoju. E, bandysiu pakalbėti labai trumpai ir pasakoti Jums apie uh, įmonės, apie um, organizacijas, kurios užsima viešuosios sveikatos uh, veikla. Pabandysiu per trumpą laiką suteikti Jums visą pilną vaizdą ir pateiksiu savo pranešime pa, Graikijos pavyzdį. Mes manome, kad Graikija nėra išimtis e, ES praktikoje. Ji kaip tik yra pavyzdys to, kas gali atsitikti, kai žmonės paliečia krizę. Mūsų tinklų šiandien priklauso 15 valstybių, dauguma iš jų nėra e, ES valstybės nar, narės ir e, Mūsų programą sudaro 324 nacionalinės programos e, ir teisė į medicininės paslaugas yra teisė, o ne prabanga. Ir e, todėl mes bandome užtikrinti šitą teisę skurdžiausiams e, visuomenės nariams, nesvarbu ar tai būtų migrantai, benamiai, romų tautybės žmonės ar kitos pažeidžiamos grupės. Visų pirma, norėčiau pasakyti tokį dalyką tai, ką mes dabar patiriame pietuose, e, tai kaip veikia krizė Europos pietuose, tai yra tikrai didžiulis pavojus, kuris gali, kelia socialinės katastrofos grėsmę. Ir iš tiesų ir, ir sveikatos apsaugos paslaugos nuolat mažėja. Ispanija buvo geras socialinės integracijos pavyzdys, o dabar. E, e, gydytojai raginami išraš, išrašyti iš ligoninės e, e, žmonės. Graikija ir, Graikijoje irgi gausų panašių pavyzdžių ir susidaro įspūdis, kad Graikija tarsi atkirsta nuo ES, nors ji yra ES valstybė narė ir tokiu būdu aš kreipiuosi į Jūs, nes žinau, kad Jūs e, su manimi tikrai pasidalinsite šitais rūpeščiais. Taip pat norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad paprastiems žmonėms Graikijoje gyvenimas pasidarė tikrai sudėtingas. E, galėsiu pateikti Jums e, skaičius, duomenis ir Jūs iš tų duomenų pamatysite, kad iš pasaulio gydytojų praktikos galima pasakyti, kad pacientų skaičius išaud, išaugo šešis kartus. Dabar 40 tūkstančių e, pacientų kreipiasi būtent į mus visoje Graikijoje ir jie nori medicininės pagalbos. Taigi mes čia kalbame apie 50 procentų išaugusi pacientų e, skaičių, kai kuriuose gydytojų kabinetuose netgi 8 ar 9 kartus iš. E, išaugo tas skaičius. Ir tai iš tiesų buvo normalūs žmonės, normalūs visuomenės nariai, kurie anksčiau buvo apdrausti, bet jie prarado darbą ir prarado tą draudimą. E, Graikijoje situacija yra tokia, kad jeigu metus esi bedarbis, po metų baigėsi visos tavo draudimo teisės. Tai mūsų sveikatos apsaugos sistemoje reiškia tai, kad e, tokie žmonės negali gauti net būtiniausių sveikatos priežiūros paslaugų ir taip pat jie neturi taip pat ir e, viešojo transporto bilietų ir panašiai. Ir aš noriu jums tiesiog e, perduoti tokių žmonių baimę, jų rūpesti, e, taip pat rūpesti tų tėvų, kurie atveda mums savo vaikus skiepyti tie vaikai tarsi neturi teisės būti paskiepyti e, ir kasmet e, mes e, paskiepijame 8 tūkstančius vaikų. Tai yra vaikai tų šeimų, kurios neturi teisės e, gauti skiepų. Tai iš tiesų tikrai baisi problema prieigos prie sveikatos e, apsaugos paslaugų e, problema. Taip pat reikėtų pakalbėti ir apie senyvo amžiaus žmonių situaciją. situaciją. Jie, jų mėnesinės pajamos yra mažesnės nei 300 eurų, dėl to jiems yra labai sunku gauti medikamentus, o tokie žmonės serga chroniškomis lygomis kaip diabetas ir, e, e, ir, ir kitos panašios e, lygos. Ir labai sunku tokiems žmonėms e, įsigyti vaistų, beje taip pat yra daug senyvo amžiaus žmonių, žmonių, kurie taip pat yra e, neapdrausti. Taip pat yra daug Graikijos šeimų, kurios nebeturi sveikatos draudimo ir, pavyzdžiui, tada neturi teisės net gimdyti ligoninėse gimdybės. Aš atsiprašau, pabandysiu kalbėti lėčiau. Man labai gaila, kad kalbėjau taip greitai, bet tiesiog aš nesupratęs kalbėti lėtai. Taigi norėčiau jums e, tiesiog perduoti e, tų žmonių situaciją, kurie neturi lėšų, kad netgi e, pačioms pagrindinėms teisėms, pačioms pagrindinėms paslaugoms. Ir Graikija jau, pra, jau pradėjo dalinti sriubą mokyklose nemokamai. Tai reiškia, kad mes vėl grįžtame e, keletą dešimtmečių atgal ir galiu pasakyti, kad tas faktas, kad e, skurdžiai gyvenantys žmonės neturi prieigos prie sveikatos apsaugos paslaugų, tai kelia didžiulės socialinės problemas kurios vis labiau auks. Ir kalbant apie Graikiją, tai yra susiję taip pat ir su ksenofobija ir rasizmu. E, e, vis didėja tų radikalių grupuočių narių skaičius ir iš tiesų e, to priežastis yra graikų įniršis, graikų pasipiktinimas. Todėl manau, kad mes turime pradėti būtent nuo sveikatos apsaugos sistemos turime spręsti šią problemą. Aš taip pat įtraukiau čia įvairius e, duomenis ir mes manome, kad tas prieigos prie sveikatos e, apsaugos paslaugų e, trūkumas yra žymiai brangesnis negu tai, jeigu būtų teikiamos sveikatos apsaugos paslaugos visiems žmonėm. E, aš pats esu gydytojas, galbūt jūs manote, kad aš negaliu būti objektivus, tačiau aš manau, jeigu mes e, ilgo, ilgalaikėje perspektyvoje neišspręsime problemos, tai tikrai kainuos žymiai daugiau negu tos problemos sprendimas. Taigi tuo ir baigsiu, nenoriu sugaišti daug jūsų laiko, tiesiog norėčiau jums pakalbėti apie naująją realybę, kurią mes esame linkę pamiršti Krizė sąlygoja, kad žmonės tampa vis judesni ir žmonės bando ieškoti geresnės ateities kitoje šalyje. Tokie žmonės beje taip pat nėra apdrausti tokie žmonės susiduria su sunkumais, jeigu jie nori sveikatos draudimo. Ir čia galima kalbėti ne tik apie graikus, apie ispanus, portugalus, rumunus. Taigi mes susidurėme su tikrai e, nauja problema ir ta problema e, sukuria taip pat kliūtis piliečių judumui, o skurdžiau gyvenantis žmonės, e, jie e, iš tiesų e, negauna sveikatos apsaugos paslaugų. Ir baigdamas norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, gydytojai e, nuolat reikalauja kovoti su nelegale migracija ir e, su tuo, kad tokie žmonės, kurie nelegaliai atvyksta ES, kad jiems taip pat būtų e, suteikiamos bent jau minimalios, pačios būtiniausios sveikatos apsaugos paslaugos, nes tai yra juk ES vertybė. Ir e, mes turime pasiūsti signalą, kad mes ir elgiamės pagal tas vertybės, kad ir juk, demok, e, juk ES ES turėtų būti demokratija, kuri e, remiasi pagrindinėmis vertybėmis. Ačiū. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį antram kalbėtojui, Mišel Legro. Bet prieš tai norėčiau paminėti devintą reglamento straipsnį. E, Šerperes buvo e, gydytojai be sienų steigėjas O dabar e, suteikiu žodį Mišelė Gro, kuris yra švietimo tarybos e, aukštųjų studijų mokykloje e, vicepirmininkas ir jisai taip pat dirba nacionalinėje e, kovos su skurdu ir socialinė skirtimi observatorijoje. Dėjo, dėkuoju, ponė pirmininkė, jūs e, jau mane pristatėte, dar pasakysiu, kad aš e, noriu e, pakalbėti apie tai, kad mes rengėmės nacionaliniai <coughs> e, konferencijai, kuri Noriu pakalbėti apie tai, kad gruodžio mėnesį vyko konferencija skirta šiam klausimui, buvo aptarta labai daug svarbių dalykų joje. E, kalbame apie krizę sveikatos apsaugos srityje Prancūzijoje ir reikia kalbėti apie e, klausimus e, susijusius su apsauga nuo gripo, su krūtų implantais, kontraceptinėmis priemonėmis. Ir kalbama apie taip pat sanitarnio budrumo krizę, ekonominę krizę. Uh, Reikia pasakyti, kad kalbam apie labai daug krizių šioje srityje. Ir dar keletas teiginių. Pirmiausiai pasakysiu, kad mes, analizuodami sveikatos apsaugos sistemą Prancūzijoje, e, krizės kontekste nepastebėjome, kad viskas e, žlugtų, kad būtų e, labai praščiau finansuojama sveikatos apsauga, kad būtų mažinamos paslaugos mūsų padėtis yra labai skirtinga nuo Ispanijos ir Graikijos. E, nėra labai didelio apribojimo finansavimo, kaip tik yra e, galima pasakyti, kad yra tam tikros įtampos, bet ta įtampa jau atsirado seniai sveikatos apsaugos sistemoje ir nėra tokių gyventojų, kurie e, būtų visiškai atskirti nuo sveikatos apsaugos paslaugų. E, e, žinome, kad vis tik tai atsiranda tam tikrų pokyčių, pavyzdžiui, didėja susirgymų tuberkulioze atveju, bet nėra kažkokių nepaprastai didelių sprogimų šioje srityje. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad e, reikia e, e, nepamiršti, kad sveikatos apsagai skiriama labai daug lėšų, 12 procentų BVP, mes esame treti pasaulyje ir taip pat reikia pasakyti, kad yra taikoma e, tam tikros priemonės universalių paplitusių lygų atveju ir siekiama pagelbėti žmonėms, kurie susiduria su sunkumais. Taigi nėra žlugusi mūsų sistema, bet kita vertus e, mes matome tam tikras žirklės jau gal 20 metų mūsų apsaugos sistemoje. Žirklių efektas pasireiškia. Ir e, matome du dalykus. Pirmiausiai, kaip ir visur matome, kad daugiau kaip 14 procentų gyvena žemiau skurdo ribos. 954 eurai yra vienam gyventojui. Ir yra e, nemažai gyventojų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos, tačiau taip pat yra e, kita tendencija - gyventojų senėjimas ir e, žmonės e, serga įvairiomis lygomis, diabetu ar psichinėmis lygomis. Ir Kitas dalykas, tose žirklėse imigrantų skaičius visą laiką didėja ir e, dėl to tenka našta didesnė sveikatos apsaugos sistemoje. Taigi tos žirklės atspindi tam tikrą uh, spragą, atotrukį. Uh, 10 milijonų sveikatos apsaugos sistemos biudžeto deficitas yra dabar toks ir um, mažinamos tam tikros iš, išmokos, taip pat uh, didėja uh, išlaidos vaistams E, mokyklose medicinos e, sveikatos apsaugai skiriama daugiau dėmesio, tai kainuoja daugiau, taip pat tą galima pasakyti apie darbo aplinką, e, vaikų, mažų motinų apsauga taip pat užima svarbę biudžeto dalį ir Kitas dalykas, jau keletą metų, nemažai metų gyvendinamas paramos pagyvenusiems gyventojams projektai. Uh, ir e, sveikatos apsauga e, vis tik tai e, kenčia dėl ekonominių sąlygų ir kai kurie žmonės e, sunkiau gali pasinaudoti e, sveikatos apsaugos paslaugomis. E, pirmiausia, reikia kalbėti apie skurdžiai gyvenančius gyventojus, jų galimybė pasinaudoti tomis paslaugomis e, prastėja. E, pirmiausiai. E, O kai jau kalbėsime apie akių gydytojus, apie dantistus e, ir paslaugas teikiamas šioje srityje, vis e, didesnis procentas vargingai gyvenančių e, gyventojų negali pasinaudoti tomis paslaugomis ir matome labai dėlį atotrukį tarp tokių gyventojų ir labiau pasiturinčių gyventojų. Tai susijęs su ne netolygumais atlyginimų sitie ir taip pat teritoriniais netolygumais, nes ne visur vienodai geogra geografiškai galima pasinaudoti e, paslaugomis. Ir aišku, labiausiai pažeidžiami gyventojai, e, labiausiai didžiausią riziką patiria, tai yra žmonės, kurie neturi darbo, kurie dirba pagal labai trumpos trukmės sutartis ir neturi papildomo draudimo. Taip pat e, E, tai yra žmonės, kurie atidėlioja e, gydimasi ir tik tai tada, kaip labai jų būklė pablogėja, kreipiasi į gydytojus, taip, tai yra nemokama, bet kita e, vertus tie žmonės neturi draudimo ir dėl to kyla įvairių problemų. Uh, Kolega kalbėjo apie benamius. Dėl jų yra daug problemų. Kitas dalykas - kaimo teritorijos. Aš e, pritarsiu kolegai iš Graikijos e, yra daug užjūrio teritorijų, pavyzdžiui, Majotė, Gajana, kur e, situacija yra gana sudėtinga. Ir kitas dalykas, Prancūzijos vyriausybė e, neseniai prieėmė nemažai priemonių krizės kontekste. Pirma, mintis yra tokia, kad dabar politika nėra uh, skirta konkrečiai sunkumus išgyventiems žmonėms bet norima akcentuoti kovą su neligybė. Tai yra svarbu. E, ne e, taikomos konkrečios e, priemonės, neintegruojamos, bet, bet daugiausia galvojama apie apskritai kovą su neligybė. Kitas dalykas - didesnis dėmesys laugiu, daugiau, labiau pažendžiamiems gyventojams. 500 700 tūkstančių gyventojų, mm, tai yra nemažas skaičius e, tokių žmonių. Kitas dalykas - žmonės, kurie nepasinaudoja priemonėmis, kadangi jos yra pernelik sudėtingos, stigmatizuojančios. E, tik tai 10-24 e, procentai pasinaudoja tam tikromis priemonėmis. Ir dar e, pagrindinės bazinės paslaugos pažeidžiantiems gyventojams e, tam, kad jie galėtų pasinaudoti apsaugos sistemomis, kitaip tariant, integravimas tų gyventojų. Ir dar vienas punktas egzistuoja įvairios e, nuostatos Europoje ir pasakyčiau, kad Prancūzijoje e, europiniai e, dalykai labai gerai atspindėti, tai į ką investuoja Europa, ką rekomenduoja. E, e kovojant su, kalbu apie kovą su skurdu, apie investicijas į sveikatos apsaugos e, sritį. E, Ir e, kitas dalykas yra ilgalaikės priežiūros akcentavimas. Reikia galvoti apie senėjančius gyventojus, imigrantus, benamius. Kitose valstybėse yra daug problemų, taip pat ir Prancūzijoje. Aš taip pat baigsiu. E, išklausiau kolegos iš Graikijos, žinau, kokia yra padėtis Pietų Europos valstybėse ir pasakysiu, kad yra galimybė e, galvoti apie Europos masto solidarumą. Galima apie tai galvoti ir ne tik galvoti, bet konkrečiau įsivaizduoti ir netgi kažką daryti šioje srityje. Labai ačiū Jums. Ačiū. Uf E, apie tai, kad kalbė, už tai, kad kalbėti apie Europą, o kitas dabar e, mūsų kalbėtojas bus Luk Zedelio, jisai yra e, Europos asociacijos organizacijų, kurios teikia paslaugas neįgaliesiems atstovas. Prašom, jums 10 minučių skiriama. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju komitetui, kuris pakvietė mane ir leido pakalbėti apie duomenės, kurie kalba apie krizės poveikį mūsų sektoriui. Aš atsunčiau skaidrių rinkinį, kuris tikriausiai padės mano pasisakymui pademonstruoti. Nors socialinės paslaugos yra valstybių narių kompetencija labai svarbu, kad šis parlamentas sektų, kas vyksta, nes tai, kas vyksta šiuo metu, kenkia 20 metų strategijos įgyvendinimui ir atitinkamoms politikom. Socialinio sveikatos priežiūros sektoriaus augimo potencialas neišnaudojamas, išlaidos mažinimas nelabai protinga, o tai, kas daroma, nėra labai įtraukiantis procesas. Manau, kad 10 proces, minučių, kurias turiu, leis man pademonstruoti duomenis, kurie paremti mūsų organizacijos atliktais tyrimais. Taip pat kalbėsiu apie medžiagą, kurią surinko Europos fondų centras. Ir šis dokumentas yra prie salės durų. Manau, kad jis yra svarbus, kalbant apie krizės poveikį. Pirmiausia, pažiūrėkime į krizės poveikį paramos paslaugoms. Mes stebėjome šią situaciją nuo 2009 metų ir padarėme išvadą, kad yra trys tarpusavio susiję poveikiai. Pirmiausia, dėl sektoriaus tvarumo, dėl prieinamumo ir kokybės dėl e, inovacijų galimybių sektoriuje. Kairėje pusėje matote kai kurios duomenės iš įvairių e, šaltinių. Kai dėl tvarumo, tai visoje Europoje matome, kad mažėja prieinami biudžetai e, tiek viešųjų, tiek privačių finansuotojų plėtojant e, paslaugas. Taip pat mažėja biudžetai tiesioginėms išmokoms ir asmenims, kurie pasinaudoja paramos sistemomis. Dėl prieinamumo visoje Europoje matome, kad laukimo eilės e, didėja, tai yra šiek tiek prieštaringa, nes viena vertus matome, kad didėja poreikiai, Europa senėja, visi tai žinome, tačiau mažėja paslaugų e, apimtis dėl to, kad išlaidos mažinamos. Nerima kelia tai, kad daugeliu atveju e, mažos naujoviškos paslaugos nukenčia labiausiai nuo krizės, negu kad palyginti su tradicinėmis paslaugomis. Ir trečias lygmuo tai yra organizacijų kokybė. Joms poveikiai krizė daro taip pat. Visoje Europoje matome, kad ryškėja tendencija reinstitucionalizuoti e, žmonės e, vėl patalpinami į įstaigas, kur yra savreguoti. Matome tokius poveikis, kuomet paslo, e, tarnybos mažina savo paramą iki to ligmens, kas buvo daroma 5-ame, 6-ame, 7-ame, 10-ame, tai yra maitinti ir nu, juos nuprausti, o ne rūpintis jais. Taigi matome, kad krizės e, poveikis yra didžiulis e, tvarumo, prieinamumo ir kokybės prasme. Antras nerima kelintis dalykas yra e, paslaugų vartotojams. Mūsų sektorė matome, kad ekonominė krizė tampa žmogaus teisų krize. Užimtumo galimybės žmonėms su negale yra labai e, ribotos. Mažia galimybės tiek atviroje darbo rinkoje, tiek e, e, darbas prieglaudose nyksta. Ir žmonės su negale pakliuvę paskutiniai į darbo rinką, jie pirmieji išmetami iš jos. Kalbant apie visą apimantį švietimą, įtraukiantį švietimą, tai galingiausia priemonė e, skatinti vis, įtraukiančios visuomenės atsiradimą ir prieigą prie darbo rinkos mat, e, yra tai, kad matome, kad daugelį šalių yra programų, gerų programų, kurios padeda žmonėms su negale, e, jos buvo sustabdytos. Galiu pateikti labai daug pavyzdžių. E, kur e, yra liūdniausi pokyčiai, pavyzdžiui, Portugalijoje. Jie turėjo labai gerą sistemą, tačiau jis sustojo. Kalbant apie nepriklausomą gyvenimą, trečioji gyvenimo sritis, kuri labai svarbi žmonėms su negale, matome, kad mažėja biudžetai asmeniams e, padėjėjams, stabdomi reformų planai, institucionalizacijos planai ir kad ir kaip bebūtų keista, e, vyksta tokie pokyčiai, kai aiškiai e, naujoviškos paslaugos mažinamos daug daugiau negu kitos. Koks yra viso to poveikis išlaidoms? E, žmonėms su negale mažiau yra prieinamų paslaugų. Taip pat matome, kad dalis ką minėjo e, Graikijos ir Prancūzijos kolegos. Ta dalis, kurią turės mokėti neįgalus žmogus už paslaugą, e, šalia to, ką finansuoja valdžia. Taigi ta dalis vis didėja visoje Europoje. Taip pat matome, kad neformali pagalba šeima, visuomenė aplink tą asmenį taip pat turi E, daugiau prisidėti ir didėja spaudimas e, prie viso to. O šeimos dažniausiai reiškia motinos. Jos, joms kyla pavojus prarasti darbą, nes jos turi rūpintis, e, turi prisimti priežiūros neatskamybę rūpintis vaikais ar suaugusiais neįgaliais asmenimis šeimoje. Tai yra labai liūdnas pokytis ir iš to iš to išeina kita skaidrė. Matome, kad dėl Junktinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale teisų, kurie įsigaliojo 8 metais, buvo, jos dėka buvo perita nuo paternalistinio požiūrio prie požiūrio pagristo žmogaus teisėmis. Žmonės su negale vertinant kaip žmonės turinčias teisės į žmogaus teisės. Atrodo, kad krize visą šį procesą uh, vėl e, sustabdė šį procesą, vėl grįžtama prie paternalistinio požiūrio, kur žmonės su negale vertinami kaip pažeidžiami ir neįgalus. Aš turiu e, pavyzdį žmogaus, kuris, kuris yra penktajame e, dešimtmetyje. Jis sakė, kad prieš keletą metų žmonės, prieš keletą metų žiūrėjo su žvilgsniu, kurio buvo daug gailėščio akise. Tai buvo liūdna. Dabar jie sako, tu atimi iš manęs mokestinius pinigus, e, tu kainuoji visuomeniai. Ir šis pokytis yra labai dramatiškas, jis įrodo, kad ši krizė gali turėti labai ilgalaikį poveikį tam, kaip mes, kaip visuomenė vertina žmonės su negale, E, žmonės, kuriems reikia pagalbos gyvenant visuomenėje, kad jie galėtų džiaugtis ir prisidėti prie visuomenėje gyvenimo, kaip ir visi kiti. Didėja neligybė siekiant gauti tas paslaugas. Matome, kad yra neligybės dėl e, e, pajamų ligmens, kuo daugiau turi mokėti pats, tuo svarbesnės yra tavo pačio pajamos. Be to matome, kad didėja neligybė tarp skirtingų pažeidžiamų grupių, o negalių žmonių grupėje matome e, tam tikras grupės su, su intelektinė negale, didėja neligybė ten taip pat. Toliau norėčiau pakalbėti apie dažnai pamirštamas e, naujas pažeidžiamas grupės. Tai yra tie, kurie teikia priežiūros paslaugas. Priežiūros darbuotojai ir prieš krizę jau patyrė didžiulį skirtumą atlyginimų lygmenių lygių palyginti su kitais sektoriais, kur atlyginimai skiriasi 25-30 procentų. Tai yra toks pajamų skirtumas tarp darbo priežiūros sektorių palyginti su kitais sektoriais. E, ši situacija blogėja. Priežiūros darbuotojai e, tampa skurdžiais darbuotojais. Ir tai reiškia, kad tie neformalūs prižiūrėtojai šeimų nariai yra vis labiau pažeidžiami, nes jie praranda darbą, pajamas ir jiems kyla pavojus e, nugrimsti į skurdą. Toliau socialinės naujovės. Rumunijoje, Bulgarijoje, Olandijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje buvo skurti labai nauji e, paslaugų modeliai nevyriausybinio organizacijų, viešųjų tarnybų, kitų veikėjų. Visos dauguma tų e, naujoviškų paslaugų buvo nustotos plėtoti dėl krizės poveikio, dėl lėšų, skirtų lėšų mažinimo. E, tai yra didelė problema toms organizacijos. Dabar mes vis kalbame apie naujoves. Turiu pasakyti, kad mano sektorėje e, yra didelis nerimas dėl tų, tų žodžių apie socialinės naujoves, nes tai yra tik, tiesiog madingi žodžiai. Atleiskite, kad naudoju tą keistą metaforą. Tačiau mano sektorioje jaučiama, kad Nu, pirmiausia, viščiukas yra papjaunamas, o dabar prašome daugiau ir geresnių kiaušinių. Buvo daug naujovių e, šiame sektorėje, tačiau taupimo priemonės kai kuriuose šalise, daugelėje šalių, tą tendenciją sustabdė. Taigi mums socialinė, socialinė inovacija yra svarbi, mes norime remti komisijos ir parlamento iniciatyvas tačiau tai neturėtų būti susiję vien tik tai su išlaidų mažinimu. Reikia daugiausia dėmesio skirti paslaugų kokybei, įtraukai, įgalinimui e, tų asmenų su negale ar ir kitų, e, taip pat ir kitų e, visuomenės grupių. Na ir paskutinė mano skaidrė, tikiuosi, kad liko man dar kelios sekundės. Ar taip, pirmininkė? Ačiū. Mersiai buku. Ką gali padaryti Europos Sąjunga? Yra įvairių galimybių. Pirmiausia, svarbiausia yra, kad ES institucijos e, užimtų aiškę poziciją dėl krizės poveikio šiam sektoriui ir išlaidų mažinimo poveikiu ši, šiam sektoriui. Šis komitetas tai gali padaryti, kad komitetas, komisija, parlamentas kartu jie galėtų pritarti rezoliucijai, kurią pasiūlė geri mūsų draugai, bet yra ir kitų galimų iniciatyvų. Antras dalykas, ką galėtų padaryti parlamentas ir komisija, skatinti protingą išlaidų mažinimą ir vengti mažinimo tose, tose srityse, kurios propaguoja aktyvę pilietybę, žmonių aktyvinimą. Socialinių investicijų paketas. Trečiasis būdas spręsti šios klausimus turėtų e, kalbėti apie paslaugų prieinamumą, turėtų, jis turėtų e, palengventi naujoves žemiausiame lygmenyje, nes e, kuo socialinės paslaugos skiriasi nuo verslo. Nes kad tai yra gerai įsišknė visuomenėje. Tai yra gerų paslaugų e, bruožas. Ir penktas galimas kelias institucijos turėtų atverti šio sektoriaus darbo vietų kūrimo potencialą, kuris yra didžiulis. Šiuo metu mes nerandame jaunų žmonių, kurie norėtų dirbti sektorėje dėl prastų darbo sąlygų. Sektoriaus patrauklumas yra problema ir socialinis dialogas mūsų sektorėje yra problema. Žinau, manau, kad šis parlamentas žino, kad socialinė, yra socialinis dialogo komiteto socialiniam sektoriui. Nors jis įdarbina daug žmonių. Taigi problema yra ir Europos institucijos turėtų padėti sektoriui plėtoti socialinio dialogo priemonės šiam socialiniam sektoriui. Na ir pagaliau, panaudojant mokslinio tyrimų mašineriją ir priemonės Europos institucijas turėtų mums padėti e, remti e, duomenimis e, pagrystas inovacijas šiame sektoriuje. Tikiuosi, kad mano pasakymas prisidės prie jūsų diskusijos ir tikiuosi, kad rasime būdų, kaip kovoti su neigiamomis krizės pasiekmėmis. Labai ačiū. Dėkuoju, jūs labai gerai pristatėte viską. Ir e, tikrai e, mūsų komitetui aktualu šitie dalykai kai kuriems žmonėms ir mes dabar spausime komisiją. Paskutinis mūsų svečias e, Frankas Gudvinas, kuris yra e, Eurocarriers organizacijos sekretorius. Prašom, žodis 10 minučių. Labai ačiū, džiaugiuosi šią galimybę. Pirmiausia, norėčiau e, prisidėti prie tų kolegų, kurie čia kalbėjo. Aš e, prisidedu prie to ir to nekartosiu, tačiau noriu pakartoti, kad mes atstovaujame e, neformalius prižiūrėtojus <clears throat> šeimos narius, kurie teikia esminę priežiūrą žmonėms, kurie kenčia nuo ilgalaikės negalios ir gyvena namuose. Ir šiame kontekste Mes vertiname, kad e, ši priežiūra, e, kurią teikia šeimos narių, sudaro 80 procentų priežiūros Europoje. Kalbant apie e, priežiūrą ligoninėse ir taip toliau, tai daugiausia priežiūros teikiama šeimose, namuose. Airijoje šio darbo vertė sudaro 4 milijardus eurų. Jungtinė karalystėje tai būtų 130 milijardų. Taigi tai yra didžiuliai, didžiulės įnašas. Socialinės paslaugos e, žlugtų, jeigu šeimos nariai to nedarytų. Taigi tai yra labai svarbu mūsų šalių ekonomikai, e, socialinėms ir sveikatos paslaugoms. Dauguma prižiūrėtojų turi dirbti, todėl e, yra poveikis ir jų užimtumui, jų darbui Taigi e, priežiūros e, lygmuo e, susijęs su visa ekonomika, su pačiais prižiūrėtojais, su priežiūra naudojančiais asmenėmis. Ir jeigu išvelgsime į institucinę priežiūrą, jeigu šeimos nariai galėtų teikti tų paslaugų, tai būtų dar blogiau. Ir daugelis prižiūrėtojų mato, kad yra konfliktas tarp jų darbo ir priežiūros namuose, nes nėra pakankamai paramos e, paslaugų. E, kartais žmonės teikia paslaugas e, ir tarpvalstybinių mastų, todėl tai reikia vertinti iš užimtumo ir darbdavio pozicijų ir paslaugų teikimo pozicijų. Apie 25 procentai E, žmonių namuose teikia paslaugas vis, tą, tą priežiūrą visą laiką, tai yra 80 valandų per savaitę. Kai kurie 24 valandas turi prižiūrėti asmenį, nes e, asmenys kartais neįgalus negali net mėgoti ar ne, panašiai. Taigi priežiūros e, tas sudėtingumas svarbus. Dar vienas aspektas, kuris buvo minėtas, yra lytis norėčiau pasakyti, kad e, priežiūros ligmuo didėja dėl sudėtingumo, didėja tą darbą dirbančių moterų. Taigi tai yra svarbus e, aspektas, dėl ko moteris gali prarasti darbą, nes jos turi teikti tą priežiūros lygmenį tokiu mastu be atitinkamos paramos, kad jos gali prarasti darbą. Tai yra labai svarbu perėjimas nuo institucinio priežiūros e, ligoninėse, e, prieglaudose prie e, bendruomeninės priežiūros yra labai svarbus. Noriu pateikti keletą pa, pa, pa, pavyzdžių. Mūsų ligoninių sistemoje gerinamas procesas, tai yra gerai žmonės net nepriimami į ligonės, kad jie ten gulėtų kelioms, kel, keliams tyrimams ar po gydimo, kurie atsigauna, e, atsigauna po, po, po kažkokių operacijų. E, ir žmonės e, dažnai ligoninę tyrimams tiesiog paguldomi vienai dienai, tačiau tą likusi darbą turi nuveikti būtent priežiūros darbuotojai namuose. Antra, vieš, e, ligonės turi tuštinti ligonės, mažinti lovų skaičių ir e, galbūt panaudoti galima atsirandančias vietas priežiūros prieglaudose. Ir nors e, priežiūros asmo gali būti pažeidžiamas asmo, nes kartais e, jie profesionaliai įvertinti, e, kad jie negali teikti tų paslaugų, o jų giminaitis negali būti paguldytas į priežiūros instituciją. Globos namai patiria didžiulį spaudimą, jie mažina lovų skaičiui, skaičių. Taigi, dar viena problema tokia. Toliau globos namuose reikalaujama teikti aukščios lygio paslaugas mažinant biudžetą. Todėl jos turi taupyti ir jie nepriima priklausomų žmonių, kuriems reikia specializuotos priežiūros na, prižiūrėtojas namuose jau teikia tokias paslaugas ir niekas dėl to nenarimauja. Tačiau, kai reikia, kaip perkeliamas asmuo e, profesionaliai priežiūrai, tai e, jie tokių specializuotų paslaugų nebenori teikti, o jos turi būti teikiamas namuose. Toliau, kitas pokytis, kuris yra sveikintinas, tai yra technologijos e, parama, technologinė parama kad žmonės galėtų namuose gyventi. Galbūt jiems mažiau reikia lankytis ligoninėse, galbūt vietos poliklinikose užtenka lankytis. Tai gerai, jeigu pacientas, ligonis ir e, prižiūrėtojas susilaukia tinkamos paramos ir mokymų. Deja, vėlgi, kadangi visų šitų pokėčių e, e, variklis yra ekonomika, priežiūros teikėjas vėlgi turite, turi didinti priežos lygmenį namuose, bet atitinkamų e, išteklių. Toliau, ką norėčiau pasakyti, kad e, priežiūros lygmuo, e, kuris teikiamas namuose, tampa vis sudėtingesnis. Pirmiausia, e, medikamentų e, e, medikamentų įsisavinimas e, ir tampa vis sudėtingesnis. Procedūros, kurios kartais labai techniškos, ar pavyzdžiui dializė e, ir panašiai, e, jie tai daro gaudami minimalų apmokymą ir kartais visai be jokios paramos. Ir tuomet kyla problema, kad ne, tas šeimos prižiūrėtojas turi kažkaip reaguoti. Pavyzdžiui, prižiūrėtojas, e, kuris pats yra vežimėlėje, turi prižiūrėti motiną, kuri yra vežimėlėje. O privačios ir privalomas paslaugos negali padėti jiems. Ji pati turėjo rasti išteklių, kaip e, pasinaudoti draugų, privalomų paslaugų kombinaciją. Tai šis svarbiausia, kad e, ta prižiūrėtoja turėjo visą tai pati organizuoti, nors tai turėjo padaryti kiti, nes ji visą laiką prižiūri namuose neįgalę motiną, nors pati yra neįgali. Turint galvoje šią aplinką, kuri uh, egzistavo ir prieš išlaidų mažinimą, norėčiau pakalbėti apie uh, išlaidų mažinimą uh, šiuo metu mažinamos išlaidos e, namų e, paslaugoms. Vyksta tai, kad šeima gali galbūt teikia 5 valandas tas paslaugas 2-3 metus. Dabar valanda ar dvi iš jų e, minusuojamos. Nors to giminaičio priklausomumas galėjo padidėta, padidėti. Na, tai labai trumparegiškas požiūris, yra, jis yra labai destruktyvus ir sukelia didesnį spaudimą priežiūros darbuotojams. E, tie žmonės patiria stresą, e, depresiją ir panašiai. Taip pat mažėja išmokos priežiūros darbuotojams ar mažinamos išlaidos tiem, toms išlaidos modifikacijoms namuose, kad e, neįgalų žmonės galėtų gyventi namuose. Tinkamumo kriterijai, mediciniciniai kriterijai sugriežtinti, kad žmo, mažiau žmonių gauna e, tokias išmokas, o tie, kurie gali gauti, ilgiau turi laukti, nors jie patys žino, kad atitinka kriterijos. Bet tu žmonės, kurie turi galę, turi e, teisę gauti išmoką. E, turi patys primokėti kartais e, tris kart daugiau. Taip pat norėčiau pakalbėti apie silo efektą. Nėra suderinumo tarp įvairių departamentų. Taigi asmo paleidžiamas iš ligoninės dėl galbūt e, kažkokio širdies smūgio, dėl ko jis tapo kalpo priklausomas, jis grįžtamas e, į šeimą, o dabar neprofesionalas staiga turi turėti visus įgūdžius jį prižiūrėti. O biudžetas namų įrangai pakeisti yra pasibaigęs, galbūt Liepos ar rūpiučio mėnesių ir jam dažniausiai pasakoma, kad jūs esate sąraše kitiems metams ir net ne pirmas, nepasakoma ar pirmas ar antras, tiesiog kažkada kitais metais jūs gausite pagalbą. Ir tai vyksta tarp neprofesionalų, kur, o profesinės institucijos turi e, išteklius. E, darbuotojų mažinimas e, paslaugų įstaigose e, reiškia, kad vėluojama įvertinti paslaugų būtinybę ir toks vėlavimas yra taktika kartais staupyti pinigus. Ir žmonėms pralgėja laikas, jeigu jie teikia apeliacijas iki metų ar iki dviejų metų netgi. Pirminkė prašo padaryti pagaliau išvadas. Ir institucijose e, trūksta taip pat ir išteklių įvairiems dalykams. Taigi pirmiausia yra Pirminkė prašo baigti jau kalbėti, nes jau a, baigėsi mums skirtas laikas. Prašau kalbėti jau trumpiau. Tik tai du, trys dalykai dar. Pirmiausia, trūksta duomenų. Taigi, jeigu jūs galėtumėte prisidėti prie mokslinių tyrimų, kad būtų geriau, daugiau duomenų būtų gerai. Eurostatas gali suvaidinti vaidmenį kai kuriuose šalise per apklausas e, kalbama apie prižiūrėtojus namuose, apie lygas e, namuose, tai yra vertinga statistika, tačiau e, tai nedaroma nusekliai. Viskas, kas galima būtų padaryti, kad būtų galima panaikinti tą tuos efektus valstybės rasė, taip pat prisidėtų Taip pat reikėtų skatinti nacionalinių lygmenių e, priežiūros strategijas plėtoti. Tai būtų taip pat svarbu. Labai ačiū. Merci beaucoup. Merci à nos quatre invités, parce que je crois que c'était des témoignages. E, norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams, nes tai labai sudėtingas e, klausimas, labai svarbus. Suteikiamas Alessandros Serkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad labai įdėmiai jūsų išklausiau ir tai, ką jūs pasakėte, tikrai kelia susirūpinimą, nes jūs iš tiesų mums patvirtinote tos mūsų košmarus, nes E, iš tiesų Europoje sugriautos yra visuomenės e, sambuvio e, sąlygos ir sistemos. Iš tiesų galiu pasakyti, kad Ispanija tapo tarsi tokia laboratorija, kurioje galima matyti ne tik krizės poveikį, bet taip pat galima ir pažiūrėti, kaip galima elgtis krizės situacijoje. Tačiau galima taikyti juk ir kitas priemonės, kurios padėtų krizės ištiktiems žmonėms. Iš tiesų buvo mm, kažkaip e, gaivališkai e, priimti sprendimai nebepradė, nebepadėti ligonėms netransportuoti e, sergančių į dializės procedūras, bet juk neišsprendžia problemų. Krizė yra E, tik tai tokia priedanga darant sprendimus, e, kurie e, jau buvo ir anksčiau, tiesą sakant, padaryti, pavyzdžiui, privatizuoti sveikatos paslaugas. Ispanijoje viskas netgi buvo sugriauta visa egzistavusios sistemos sąranga. Ispanijoje, Ispanai, Ispanijoje pacientai e, turėjo teisę būti slaugomi, būti prižiūrimi. Dabar tą galima gauti tik už atlygį. Ta paslauga gali gauti tik tai, kai sumoki. Vienas euras, atrodo, yra nedidelė suma. Tačiau, kai e, žmonės dar turi pirkti ir vaistus, tai jiems tai yra tikrai e, didžiuliai pinigai. E, ir mes čia kalbame ne apie taupimo priemonės, čia kalbame apie tai, kad e, politikai sugriovė visą sistemą, visą jos sąrangą. Ir sveikatos apsaugos paslaugos tampa, kuo toliau, tuo labiau e, ir vis dažniau tampa preke. Pre čia tokia kažkokia barbariška politika vykdoma, jeigu ir toliau jinai bus vykdoma, e, tai tuomet bus sugriauta absoliučiai visa sistema, visa valstybinė sistema, visa valstybė. Todėl man kyla klausimas, e, su kokiais kaštais mes susidursime. Juk e, ateityje e, tikrai tai kainuos, jeigu milijonai žmonių nebus prižiūrimi, ne, ne, ne, E, ne, ne, neslaugomi, tai tuomet, pavyzdžiui, kils tuberkuliozės epidemijos ar kitų lygų, kurios, e, e, kurių tiesiog bus neįmanoma suvaldyti ir išgydyti. Mes turime daug žmonių, kurie neturi sveikatos draudimo ir jau dabar matome, su kokiomis problemomis susidurėme. Taigi, ko, kiek mums kainuos tas taupimas ir iš ekonominės perspektyvos. Na ir paskutinis mano klausimas. Kaip uh, Graikijoje, Portugalijoje vertinam, vertinami pasiūlymai iš Europos, nes Europa ne tik e, ragina imtis tokių taupimo priemonių, e, bet netgi verčia tą daryti. Taigi, kaip į tai yra reaguojama? Ispanijoje situacija yra tokia, kad vis dažniau yra pastebima, e, kad mūsų visuomenė nusisuka nuo Europos. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kaip jūsų piliečiai, jūsų organizacijos vertina Europos sprendimus. Kolega Murphy ir paskui kolegė Harkin. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems keturiems svečiams. Jie labai puikiai pristatė, kaip taupimo e, priemonės e, įtakoja mūsų pagrindinės teisės, pavyzdžiui, teisė į sveikatos apsaugą, kaip jų mažėja ir kaip tam tikros grupės ypatingai nukenčia, e, tos grupės vadinamos pažeidžiamomis, bet jos yra tokios todėl, kad jas taip traktuoja visuomenės sveikatos apsaugos sistemos. Porą pastebėjimų. Ponas Zederliu. De kalbėjo apie dalykus, kurie mane labai sujaudino. Jis kalbėjo apie e, e, pagalbą žmonėms su negale, e, pavyzdžiui, tam tikras valandų pagalbininkams e, numatymas, įvairios išmokos, tai yra labai svarbus dalykai, reikia, kad tai išliktų, bet jisai akcentavo vieną labai svarbų dalyką Mes e, matome, kad e, vyksta kokybiniai pokyčiai, ne tik tai kažkoks suminis e, asignavimų mažinimas, e, mažė pagalbos žmonėms su negale. Ir mes dabar periname prie mm, e, tokio modelio socialinės apsaugos, kuris yra tarsi. Mm, a, Mm, atsiliekantis, mes nutolstame nuo to, kas buvo pasiekta. E, galima sakyti, kad tos grupės e, žmonių yra aukos, bet reikia pripažinti ir kitą dalyką. Daugelį Europos šalių tos labiausiai pažeidžiamos grupės yra E, labiaus, daugiausiai kovoja e, su taupimu. Tai yra, e, pavyzdžiui, pagyvenę neįgalieji, kurie yra susitelkę ir kurie reiškia protestus prieš taupimo priemonės ir dėl to kilo pratesni judėjimai nukreipti prieš taupimą. Ir aš nežinau, ką galvo komisija ką galvoja dauguma parlamento narių, žmonės su negale turėtų e, burtis e, tarpusavyje, ieškoti sąjungininkų Europos Sąjungoje ir e, pasisakyti prieš išreikšti savo poziciją dėl taupimo priemonių ir man atrodo, kad jeigu bus veikiama ES mastu, tai bus geriausias būdas kovoti su tuo. Marian Harkin. Ačiū parlamente mes dėkojame visiems, kurie kalba pas mus atvykę, bet šį kartą tikrai kalbu nuo širdžiai. Man labai buvo įdomu jūsų išklausyti, padarė tai didžiulį įspūdį, nes jūs kalbėjote ne tik apie situaciją, bet ir pateikėte tam tikrų pasiūlymų, o tai mums visuomet yra labai naudinga, mums kaip parlamento nariams. Ir šiame kontekste Jeigu būtų galima gauti tekstus jūsų pasisakymų, tai tikrai aš mielai norėčiau susipažinti, nes ne viską atsiminsiu. Reaguoju tai, ką sakė kolega e, Merfis, ne visiškai jam pritariu. Jisai sako, kad e, parlamentas ar komisija gali užtikrinti teisingumą, bet tam tikrus dalykus mes galime užtikrinti. Jūs jau minėjote kai ką, pavyzdžiui, atlyginimų lygmenis, e, lygmuo, socialinis dialogas E, apsaugos rūpybos sektoriuje e, daug ką galima padaryti. Mes taip neturime tiesioginės įtakos, e, bet kai kuriuose srityse galime kai ką padaryti. Porą klausimų ir porą pastebėjimų dar. Jūs kalbėjote, kad Graikijoje nėra teisų į sveikatos apsaugą, bet aš esu skaičius straipsnių spaudoje, kaip žmonės bando išgyventi. Kolega iš Prancūzijos kalbėjo apie universales sveikatos apsaugos e, paslaugas, apie draudimą, ar buvo naudingos įvestos nauji priemonės. Ir uh, aš pritariu Polui, mes girdėjome labai uh, tokius liūdn, uh, išgirdome liūdnos informacijos, kaip žmonės su negale uh, E, viską išgyvena ir kaip juos yra žiūrima, mes turime daug dirbti, kad daug ką pakeistume. Ir e, dabar bent jau bandoma žiūrėti kitaip į žmonės su negale ir e, reikia ties iškartintis veiksmų šioje srityje. Ir tai labai padrasnantis žodžiai. Dar labai ačiū Jums už pastabas dėl socialinių naujovių, socialinio dialogo rūpybos sektorija, globos sektorija. E, Frankai, e, Gudne, jūs kalbėjote apie e, tuos, kurie rūpinasi ligonės silpnesniais ir kartais tai gali padėti sveikatos paslaugų teikėjams, reikėtų galbūt mums strategijos šioje srityje. Dar kartą ačiū Jums ir norėčiau pamatyti Jūsų pasisakymų dokumentus. Žin Rambert, ar Jūs norite pasakyti dar? Bet prieš tai pasakysiu, jūs visi kalbėjote angliškai, dar turėtume gal 10 minučių, 15 minučių ir noriu sureaguoti tai, ką sakė Legro, ponas Legro apie Prancūziją ir jisai kalbėjo apie tai, ar galima būtų ką nors padaryti ES lygmenių. Ir buvo paminėti keletas svarbių aspektų. Tai yra E, kovos su skurdu strategiją. Nes mes e, šiaip dėl to kilas sunkumų ją gyvendinant, dėl to, kad nebuvo e, naujų, naujausių duomenų. Dabar žinau, Lambert. Ačiū, aš pritariu tiems, kurie sakė, kad buvo labai geri keturi pasisakymai, labai konkretus ir E, parodė mums, kas iš tikrųjų vyksta tikrovėje ir galbūt apie galimus kelius ateičiai. Vienas iš klausimų, kuris keliamas man, yra kad tai, kad čia klausimas ne tik susijęs su medikamentais e, ar kofinansavimo kaina, bet ir susijęs su pačia vaistų kaina, e, kurie kartais yra labai brangus ir reikia ir apie tai galbūt pagalvoti. Nežinau, ar tai mūsų komiteto reikalas, bet tai yra reikalas susijęs su viešaisiais pirkimais taip pat. Ar jums netrodo, kad kalbant apie savanorių darbą, vis sunkiau tampa savanoriams kritikuoti tai, kas e, vyksta, nes jie patys yra įsitraukę į tai, ką jie daro įdomu būtų išgirsti jūsų pastabas apie tai. Dėkuoju dabar vėl žodis mūsų svečiams. Pradėsime nuo e, Nikitas Kanakis. Prašyčiau, kad jūs e, nekalbėtumėte ilgiau kaip 3-4 minutės. Būsiu puiku. Pone pirmininkė, pabandysiu kalbėti trumpai ir konkrečiai. Visų pirma, su, problema su naujomis lygomis. Iš tiesų, Europoje vėl atsirado tos lygos, kurios jau buvo pamirštos ir išgydytos, pavyzdžiui, tuberkuliozė, sifilis, e, jo ypač tuberkuliozė, nes tuberkuliozė dažnai vadinama vargšų lyga ir dauguma šeimų net nenori kalbėti apie šią problemą, jie tiesiog slepia šią problemą. Graikijoje e, pirmą kartą be, neseniai televizijos laidoje buvo parodyti e, živ virusą turintis e, pacientai, o, to, o tai Graikijoje e, draudžiama daryti. Ir reikia kalbėti apie tokias lygas, kaip pavyzdžiui tuberkuliozė, nes tokios lygos yra užkrečiamos. Ir Dėl tų priežasčių e, e, mes matome taip pat, e, kad mažėja gyvenimo trukmė ir ta, tai tos problemos palies ne tik skurstančius žmonės. To negalima galbūt moksliškai įrodyti, bet mes pamatysime tas problemas. Aš neveltui pateikiau jums skiepų problemą, pavyzdžiui, tymai e, tokia lyga buvo įrodyta, kad deš, kas dešimtas europietis yra nepaskėpytas nuo šitos lygos. O šiaip reikėtų skiepyti visus žmonės be išimčių, nes jeigu visi būtų e, paskiepyti, tai nebebūtų tos lygos ir nebūtų šitos e, problemos ir aišku jos išauktų kaštų. Kalbant apie graikus, apie e, reiktų pasakyti, kad e, Graikijoje susidarė tokia vadinamai ketvirtoji piliečių klasė, kuriem tikrai labai sunku pragyventi. Kasdieną tūkstantyje šeimų yra nutraukiamas elektros energijos tiekimas, taigi tokie žmonės neturi elektros, neturi e, maisto produktų, jie prašo, vaistų, bent jau pagalbos vaistais. Ir iš tiesų tai nėra kažkokie patys baisiausi pavyzdžiai, tai yra tiesiog e, nuolatinė kai kurių šeimų situacija ir tai tikrai turės, tai, tu, turės uždelstos bombos poveikį, net ir politikoje. Todėl galbūt būtų tikslinga, kad ir jūs įsikištumėte, kad ir jūs pasakytumėte, kad tos uh, taupimo priemonės turėtų būti taikomos ne tik pač, pa, pačiems e, skurdžiausiems gyventojams, bet visiems gyventojams, nes negalima kalbėti apie solidarumą, jeigu mes nuolant e, sistemiškai e, toliau marginalizuojame žmonės, kurie ir taip patiria socialinę atskirtį. Taigi, manau, kad šie klausimai, šitos problemos turėtų būti įtrauktos į mūsų darbo tvarkę. Ačiū. Merci. Euh, quatre points en complément ou en... E, ponas Legropės <coughs> turi pastebėjimai. Aš e, norėčiau pasakyti, kad mes e, bendradarbiaujame su ekspertais, kurie dirba e, kartu su komisija e, ieškodami išeičių, pavyzdžiui, dėl įtraukties, dėl kovos su skurdu, paslaugų teikimu, e, nedarbo krize ir taip pat e, reikia dirbti sveikatos apsaugos srityje. Ir Man atrodo, kad reikėtų kur kas tvirtesnę poziciją pareikšti, negu kad iki šiol dėl krizės poveikio sveikatos apsaugos sistemai. Man atrodo, kad kol kas nėra pakankamai dėmesio skiriama tam. Reikia, kol kas daroma dvišalių pagrindų tai, bet ne viską yra atsižvelgiama. Ir tai yra susijęs su duomenų teikimu Eurostatui. Man atrodo, kad taip trūksta informacijos ir reikėtų e, spausti, ieškoti galimybių, e, kaip galima geriau tą informaciją pateikti. Kitas klausimas e, - vakcinavimas ir kiti dalykai. Man atrodo, kad mes lai, reik, būtų gerai, jeigu mes pagalvotume apie tam tikrą. E, bazinių paslaugų sveikatos priežiūros rinkinį. E, galima kalbėti apie vakcinavimą, kitus dalykus ir reikėtų pagalvoti apie minimales paslaugas socialinės, e, minimalų krepšelį, e, būstas ir panašiai. Ir Europos Sąjungoje reikia aptarti tam tikrą lygmenį, kurio žemiau nebebūtų įmanoma uh, nusileisti, įtraukiant vakcinavimą ir kitus panašius dalykus. Kitas dalykas - užsieniečiai Prancūzijoje uh, E, atsižvelgiama į užsieniečius, į paslaugas skiriamas jiems, kai tam tikrais atvejais jos yra nepatenkinamos, ypač žmonėms neturėtiems tapatybės dokumentų. Ir E, mes turėtume e, galvoti apie bendrijos masto iniciatyvas, kurios būtų skirtos migrantams ir kad e, daugmaž vienodai visur būtų skiriamas dėmesys jiems. Kitas dalykas - universalios lygos, paplitusios lygos E, jos e, Prancūzijoje yra tam tikros priemonės, kurios leidžia e, žmonėms neturintiems sveikatos draudimo pasinaudoti tam tikromis paslaugomis. Ir man atrodo, kad galime kalbėti apie tam tikrus mainų mechanizmus, egzistuoja partnerių peržiūros mechanizmas ir mes galėtume tokiu būdu darytis informaciją šioje srityje nes manau, kad dar daug ką galima būtų padaryti ir galiausiai mes užtikrinsime, kad krizė nebus pažeidžiamų gyven... paž... krizė... katastrofa pažeidžiamis gyventojams Prancūzijoje. Labai ačiū Jums už poziciją. Dabar ponas Zelderliu. Merci beaucoup. Uh, just... Ačiū. Du, trys e, trumpos pastabos. Pirmiausia, Mes turime visą tekstą su pasiūlymais ir galime jums pateikti. Antra, iš tikrųjų vyksta tam tikra kontrreforma. Kai kuriuose šalise, kai kuriuose institucijose yra tendencija grįžti prie senojo medicinio modelio, kai kalbama apie neįgalius žmonės ir kitas visuomenės grupės. Ir nors mes manėme, kad pasiekėme tašką, kur galime savo veiksmus pagrysti žmogaus teisų e, reikalais. Atrodo, kad tam kyla pavėjus. Junktinių tautų konvencija atnešė naują požiūrį į negalę. Tai nėra individo problema, tai yra E, ryšys tarp tų trūkumų, kuris gali, gali turėti asmuo ir e, visuomenės sukurtų barjerų, tai kas yra negale. Apie tai reikia galvoti, o ne kalbėti apie kažkokius e, modelį pagristą trūkumais. Taigi dabartinė kontrareforma vyksta kiek kainuoja neinvestavimas socialinės ir e, panašias paslaugas. Neinvesticijų į tokias paslaugas kaina yra daugiau nedarbo, daugiau žmonių gaunančių ilgalaikės paslaugas, e, nedarbingumo lapelius, vietoj to, kad jie būtų aktyvūs piliečiai ir prisidėtų prie visuomenės gyvenimo. Pateiksiu pavyzdį, kur galima pasakyti, kaip įmanoma buvo vidurio Europos šalyje kai sumažinta paramos užimtumo tarnyba. Vertinant, kiek e, ta tarnyba kainavo ir e, investicijų graža, tai santykis buvo vienas prie šešiolikos. Vienas investuotas euras davė šešiolika eurų, nes žmonės vietoj pašalpų e, naudojimo tapo aktyviais visuomenės dalyviais paslauga buvo sumažintas, panaikinta. Kodėl mes tokias paslaugas uždarome? Tai yra fundamentalus klausimas. Aš sutinku, yra visuomenės jėgų, kurios panaudoja šūkį nepraleisk progos pasinaudoti gerą krizę ir rimtai žiūri į tokius dalykus. Ir paskutinis dalykas, iš tikrųjų, ES gali padaryti daug. Aš jau tai minėjau panaudoti darbo vietų kūrimo potencialą sektoriuje ir sektorius tampa sprendimo, o ne problemos dalimi. Socialinio dialogo priemonių plėtojimas ir padėti sektoriui tai daryti, tai yra tai, ką Europos lygmenio, lygmens veiksmai gali prisidėti. Parlamentas taip pat galėtų panalizuoti naujų, naujo struktūrinių fondų panaudojimo pagrindus, taisyklės. Jis turėtų skatinti paslaugas, e, kurios e, suteikia galių žmonėms, e, vietoj to, kad žmonės kišti į įstaigas ir juos agreguoti. Socialinių investicijų patetas turėtų pagrystas žmogaus teisų pagrindų ir turėtų kalbėti apie paramos sistemų prieinamumą ir apskritai žmogaus teisų pagrindas darant viską, kas daroma ES lygmenių, turėtų būtų užtikrintas būtent šio parlamento intervencijomis. Ačiū. Ir paskutinis ponas Gudvinas. Ačiū. Noriu pabrėžti, kad paskutinį dalyką, kad problema susijusi su asmeniniais prižiūrėtojais, prižiūrinčiais neįgalių žmonės yra sumažintas, tai yra žmogaus teisų klausimas ir šiandien kyla klausimas ir su rasizmu, kadangi migrantai dirbantis žemesame lygmenyje e, nukenčia tokie ES e, lygmens veiksmai, pabrėžiant dialogą ir žmogaus teisų pagarbą, būtų labai svarbus. Aš Airijoje dirbu mūsų asociacijoje. 80 procentų mūsų biudžeto yra iš tų e, statutinių privalomų paslaugų. Man atrodo, kad yra pavojus, kad savanoriškos organizacijos na, o gali imtis pačios patariamasis vaidmuo jų yra svarbus. Mm, nes labai ačiū. Very, very And... Labai ačiū visiems ir labai ačiū vertiems, kurie pasiliko su mumis iki pabaigos, nes tikrai dirbame jau ilgai, nebuvo jiems taip lengva. E, pranešė pateiks pasiūlymą dėl e, pranešimo projekto vasario 20 dieną ir mes labai e, atidžiai viską išnagrinėsime, atsižvelgdami į tai, ką šiandieną sužinojome, jūsų svarbiausius dalykus prisiminsime dar. Noriu pasakyti, kad dėl konkrečiai sveikatos apsaugos aspekto tai yra vidaus uh, uh, mūsų dalykai, tai nėra susijęs su tiek mūsų, mūsų komiteto kompetencija, mes turėsime dirbti su kitu komitetu, rengdami pranešimą. Labai dar kartą ačiū. Pasimatysime pirmadienį dirbsime frakcijose, o kitas komiteto posėdis vyks vasario 20 dieną.